sekti ES pareigūnus bei ES piliečius. Kaip žinote, praėjusiu metu Liepos ketvirtąją e, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES piliečių masinio sėkimo ir suteikė mūsų komitetui įgaliojimą e, išnagrinėti išsamei, bendradarbiaujant su nacionaliniu parlamentu bei JAF ekspertais šią situaciją ir suteikti visą susijusią informaciją, parengti ataskaitą iki metų pabaigos. Taigi mes bendradarbiausime su kitais e, komitetais, kurie taip pat yra susiję AFET ir INTA komitetu bei Europos parlamento delegacija ryšiams su jungtinėmis valstijomis. Ir taip pat e, remsimės kolegų e, iš kitų komitetų indėlių, taip pat bendradarbiausime su nacionaliniu parlamentu nariais, kurie savo ruoštų atitinkamai sprendžia šį klausimą. Štai diskusija, kuri yra, kurioje gali dalyvauti ES piliečiai, nes kalbame apie jų teisės. E, masinio elektroninio sekimo situacijoje. Ir komitete kolega Claude Moraes buvo paskirtas pranešėjų e, šią temą jis buvo patvirtintas šį rytą ir turime mažiau nei keturis mėnesius atlikti nuodugnų tyrimą. Ir jeigu norime darbą baigti iki kadencijos pabaigos, tai ypač aktualu. E, norime balsuoti dėl šio pranešimo iki gruodžio mėnesio komitete. O plenarinėme posėdyje sausio mėnesį. man, mane, man ką tik pranešė, kad filmavimo grupė iš Vokietijos buvo įleista ir jai suteikta teisė filmuoti. E, tai informacija reikalinga, medžiaga reikalinga David Burnett filmui apie ES teisėkuros procesus. E, medžiaga renkama ir mūsų darbas yra stebimas nuo 2012-ųjų. Taigi mes žingsnis po žingsnio artėjame prie naujo domenų apsaugos paketo patvirtinimo ir nagrinėjant jį svarbiausių komitetų yra Libe komitetas. Ta mano minėta filmavimo grupė filmavo daugelį mūsų komiteto posėdžių ir jie toliau dirba. Perinu prie posėdžio. mes išklausysime e, e, žiniasklaidos atstovų bei žurnalistų pasisakymų, kurie suvaidina svarbiausią vaidmenį atliekant šį žurnalistinį tyrimą. Būtent todėl pradedame e, šį mūsų tyrimo, atliekamo tyrimo darbinį posėdį. Mes kalbame apie ES piliečių teisės į, į, į, privat, į privačių domenų apsaugą, taip pat žodžio laisvę, kitas laisvės, kurios yra saugomos ES pagrindinių teisių hartyje. Jos taip pat yra įtrauktos į Lisabonos sutartį. Todėl man ypač malonu pasveikinti čia šiandien mūsų svečius. Visų pirma, ponas Jacques Follerou žurnalistas iš prestižinio Le Monde e, laikraščio, e, kuri ir žurnalistas, šis žurnalistas para, paskelbė informaciją apie Prancūzijoje egzistuojančią elektroninių duomenų rinkimo sistemą. Toliau Jacob Applebaum. Uh, E, tyriam, tyrimais užsimantis žurnalistas, kompiuterinės įrangos kuriejas ir e, tyrėjas kompiuterių srityje, kuris dirba su TOR projektu. Ir trečias mūsų kalbėtojas e, bus e, su mumis susisieks per vaizdo ryšį, video ryšį, jis negalėjo atvykti, ryšys negalėjo atvykti į posėdį, tai yra Alan Rusbridge, Guardian News ir Media e, vyriausiasis redaktorius, jis dalyvaus, jis pri, prisijungs prie mūsų posėdžio 16.30. E, esame suplanavę, suplanavę videokonferenciją ir su Glenn Greenwald. E, jis rašo e, internetinį dienoraštį saugumo ir laisvės klausimais Guardian laikraščio svetainėje. Taip pat sutikome leisti, e, jis sutiko pas, dalyvauti konferencijoje su e, nes yra Brazilijoje, dėja, galų galia paaiškėjo, kad jis negalės dalyvauti šioje videokonferencijoje. Informuosime jūs apie visą mm, tolesnę mūsų e, darbo eigą. Taigi išklausykime visų pirma poną Folorų, o paskui poną Applebaum. Prašau, žodis jums. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, dėl ko jūs norite pasisakyti? Tikrai? Manau, daugeliu e, iš mūsų būtų įdomu sužinoti, kodėl videokonferencija su Glenn Greenwald buvo negalėjo įvykti, kodėl ji buvo atidėta. Dėl, dėl to, kad jis negalėjo atvykti šiuo metu yra Brazilija ir negalėjome suderinti tvarkaraščių, bet mes nepamiršime šio, šios galimybės, pabandysime ateityje surenkti susitikimą su juo. Uh, Kaip, sakiau, kaip jau sakiau, mums svarbiausia yra darbų tvarkaraštis ir svarbu viską užbaigti iki metų pabaigos. Susisieksime su juo šių metų mm, eigoje. Turime kitų svečių žurnalistų, kurių pasisakymai mums tikrai bus įdomu. Prašau, ponės Folorų. Dėkoju už kvietimą. Norėčiau tarti žodį nu, Le Monde žurnalo vadovas Natalie Nugerai. Ji mano, kad e, žurnalistų atsakomybė šiandien yra aiškinti apie savo darbą. Ir tai, kas veikiama konkrečiai tuo klausimu. Tas klausimas, e, kuris yra viešų laisvių pažeidimas ir asmens laisvių pažeidimas, Prancūzijoje yra laikomas palyginus nedidelės svarbos klausimų. Aš esu žurnalistas ir norėčiau šiandien išdėstyti kiek šio klausimu mes dirbome. Mes esame parašę seriją straipsnių, kurie padėjo Liepos mėnesio pradžioje atskleisti, jog egzistuoja e, sistema, kurios paskirtis yra sulaikyti informaciją ir kaupti asmens duomenis Prancūzijoje. Ir didelę daugumą tai buvo daroma visiškai nekontroliuojant jokioms administracinėms ar politinėms struktūroms. Taigi šis tyrimas vyko po to, kai išgirdome kalbant apie sistemą PRISM, tai yra sėkimo sistema, Prancūzijoje. Skirtumas nuo jungtinių valstijų ar jungtinės karalystės buvo tas, kad visos techninės priemonės, kurias turi šalis perimti elektroninius signalus ir juos kaupti, nėra laikoma NSI e ar kitoje atskiroje sistemoje. Tai yra tos techninės priemonės, kurios yra žvalgybos tarnybos DGSE rankose, tai yra žvalgybos tarnyba, kuri dirba už Prancūzijos sienų. Taigi ta DGSE 2005, 2006, 2007 metais per tą trijų metų laikotarpį gavo labai svarbių e, svar, techninių priemonių Parlamentas priėmė sprendimą dėl finansavimo tų priemonių, tam, kad būtų galima atnaujinti tą turimą techninę bazę. Prancūzija, keliu pacituoti, turėjo tokią sistemą, kuri padėjo kaupti elektroninę sistemą. Tikslas buvo rinkti elektroninę informaciją, ją kaupti ir daryti žvalgybinės išvadas, tiek, kiek tai yra, yra reikalinga Prancūzijai. Šiek tiek vėliau pakalbėsiu apie tai, kodėl Prancūzijai e, reikėjo įsteigti tokią elektroninę sėkimo sistemą, kuri sukėlė vėliau problemų. Mums kilo toks klausimas, ar tai yra gerai ar blogai, kad svarbiausios vakarų valstybės imasi kovos su terorizmu priemonių. Tai nėra klausimas, klausimas yra tas, kaip kovojama su terorizmu. Tos duomenų bazės, kur kaupiami duomenys, priešingai negu skelbiama oficialiai, e, tie duomenys yra kaupiami daugybę metų kaupiami didžiuliai duomenų kiekiai. Ir tais duomenimis naudojasi ne tik DGSE e tarnyba. Prancūzijoje egzistuoja tokia sistema, kuri mano, kad tai yra duomenų bazė, kurią tvarko galingiausias kompiuteris Prancūzijoje. Ir ta duomenų baze naudojasi ir kitos Prancūzijos žvalgybos tarnybos, kurios veikia pagal šalies uh, įstatymus šalies ribose. Tuo tarpu, kai DGSS struktūra užsima žvalgybą už šalies ribų. Taigi, tai yra svarbiausias dalykas. Tokį klausimą ir iškėlėm Liepos mėnesių pradžioje. Tai yra šiandien tokia tarnyba kaip kontražvalgybos tarnyba ar muitinės tarnyba arba, pavyzdžiui, e, finansinių pažeidimų tarnyba gali susisiekti su atsakingu asmeniu DGSS struktūroje paklausti informacijos apie bet kurį asmenį, tai gali būti tie žmonės, kurie iš tikrųjų galbūt palaiko santykius, kažkokius ryšius su teroristais. Tačiau šiuo atveju yra veikiama grinai remiantis iš ankstinę tam tikrą nuostatą. Nuostata, kad informacijos prašytojas remiasi galiuočiomis taisyklėmis. Kitos institucijos negali patvirtinti duomenų kaupimo, paieškos ir, ir galiausiai tos informacijos gautos gautinės analizės. Egzistuoja tam tikra paralelinė sistema, kuri nėra kontroliuojama ir galiausiai tai daugmaž su, tampa su tuo, kas, buvo, kas paaiškėjo Edvardo Snowdeno atveju, kai jis kalbėjo apie prismą sistemą valstybė turi techninius duomenį, techninės galimybės rinkti daugybę didžiulę masę e, duomenų ir taip tie duomenys yra tvarkomi vykdomosios valdžios. Prancūzijoje be abejo egzistuoja tam tikras įstatymas, kuris iš pradžių buvo įstatymas susijęs su telefoniniu pokalbiu pasiklausimu. Tos struktūros egzistuoja ir toliau. Egzistuoja institucijos, kurias gali kreiptis, pavyzdžiui, policija ar žvalgybos tarnybos ir tuomet su, ir gali būti suteikimas leidimas klausytis piliečių pokalbių. C, CN, CNS vadinasi ši tarnybė, tačiau egzistuoja ir kitokie duomenys, kuriuos kaupia D, DGSE. Ir tų duomenų tie, e, tie tos struktūros, kurios dirba prie telefonų pasiklausimų, neturi jokios galimybės prieiti prie tų duomenų bazės, kurią tvarko DGSE e, struktūra. Liepos mėnesį buvo atskleista šį situaciją ir tai sukėlė palyginus nedidelę reakciją. Būtent dėl to šiandien ir kalbu jums čia šioje salėje. Iš esmės, tokie šalyje kaip Prancūzija, kur valstybė yra labai centralizuota, tai yra penktoji respublika. Prancūzijoje, toje centralizuotoje šalyje, manoma, kad nėra taip jau ir nenormalu, kad valstybė turėtų tokias galimybės, tokias, tokią techninę bazę ir daroma prielaida, kad valstybė tinkamai naudojėtų sukauptus duomenis. E, trūksta tik tai gal kažkokio valdžios atsvarų. Žiniasklaida tik tai skatina labiau techninės diskusijas, nes daugiau kalbama apie DGSE struktūros e, turimas techninės priemonės, ar tai yra po, jų, po vandeniu jūros dugno einantis kabeliai ar, ar panašiai. Mažiau kalbama apie demokratinę toks procedūros kontrolę, kurią vykdytų parlamentas, mažiau kalbama apie piliečių laisvę ir galimybę apsaugoti savo privatų gyvenimą ar, valst, ar, ar įmonėms galimybę saugoti savo teisės ir interesus. Mums šiandien uh, e, ir pas, pasidarė aišku už tai, kas vienintelė struktūra, kuri reagavo tą situaciją, buvo Europos parlamentas. Tad galėtų kilti klausimą šiandien, jeigu Europos parlamentas taip rimtai sureagavo į tą situaciją tai galbūt net ir stipriai reagavęs Europos parlamentas gal ne, nebus ta struktūra, kuri galės pakeisti susiklošiusią padėtį ir tradicijas valstybėse. E, jeigu, pavyzdžiui, Prancūzijoje ta reakcija buvo tokia menka, ar, ar silpnai reagavo į skandalą dėl prismo, ar į telefoninių pasiklausimų skandalus, kuriuos vykdė vyriausybė, arba tos pasiklausimus, kaip pasiklausimas buvo ministrų pokalbių. Tai reiškia, kad ir kitos šalis, ko gero, turi galbūt netokias didelės techniškai išvystytas sistemas, kaip jungtinės valstijos skirtas sekimui, nes tam reikia didžiulių išteklių, bet e, egzistuoja tam tikras tikra atmosfera, neigiama atmosfera tarp valstybių narių, kurios mano, na, kad tai yra normalu turėti tokią sėkimo sistemą. Be abejo, rizika yra tokia, kad Vašingtonas, pavyzdžiui, reaguos ir pasakys tai, ką Prancūzija, pavyzdžiui, ką, ką darė Prancūzija, kaip nuo jos veiksmų ar neveikimo nukentėjo, pavyzdžiui, kaimininės valstybės. Visi tie duomenys ir buvo mūsų tyrimo objektas, tyrimas dar vyksta. Ir čia galėčiau grįžti prie Prancūzijos duomenų sistemos kaupimo ir saugojimo. Prancūzijoje dar nežinome, kokie sustarimai egzistuoja tarp Prancūzijos žvalgybos tarnybų ir e, telefonų kompanijų bei technologijų kompanijų Orange, SFR, Bouygues kompanijos Free. Mes nežinome, ar tie susitarimai egzistuoja tarp NSE ir kitų struktūrų. E, Junktinėse valstijose regis tie susitarimai egzistuoja. Na, yra ir daugiau tokių neiškumų zonų. Vienintelis atsakymas, kurio sulaukėme, vienintelė reakcija, tiksliau, kurio sulaukėme, e, atėjo iš parlamento delegacijos atsakingos už žvalgybos struktūrų veiklą ta struktūra bando vykdyti tam tikrą kontrolę susijusią su Prancūzijos žvalgybos tarnybų veikla. 2007 metais ta delegacija buvo įkurta, visai neseniai, kitaip tariant, jos, tos to struktūros įgaliojimai labai riboti, jie gali susitikti tik, jos nariai tos delegacijos gali susitikti tik su žvalgybos struktūrų vadovais. Dokumentų reikalauti jie gali labai nedaug, ir tos delegacijos nariai taip pat yra mm, žmonės, kurie turi daugybę pareigų, yra pavyzdžiui gynybos komiteto pirmininkai arba kitų komitetų pirmininkai ir tai kontrolės funkcija jiems laiko lieka tiesiog nedaug. Norėčiau užbaigti savo pasisakymą. E, primindamas, kad lauksiu labiau klausimų ir atsakymų sesijos. Aš, kaip žurnalistas, kuris susiduria su įvairiais asmenimis, man teko susidurti su vėjais asmenimis tyriant šį klausimą. Prancūzijoje, man teko nustepti, kad Prancūzijoje parlamentarai irgi beveik yra įtikėję, kad e, valstybė turi turėti didžiulės galės ir jie mano, kad, na, tiesiog belieka pritarti jų kad belieka pritarti tai valstybės vykdomai įdėktai sėkimo sistemai. Jie kiekvieną kartą, kai tenkus jais kalbėti, sako, na, na, ne taip jau svarbu, nieko čia ypatingo, tas, ta, ta priežiūros menų ar sėkimas. E, žmonės, kurie dirba, pavyzdžiui, ministro pirmininko, Respublikos prezidento e, institucijoje, sutinka diskutuoti. Ir dažnai sako, man nekartą yra sakę, kad jūs jaudinatės dėl nieko. Nes žmonės, kurie tvarko tuos klausimus, kurie yra atsakingi už duomenų rinkimą ir juos tvarko, tai yra žmonės, kurie atsidavė savo šaliai, respublikai. Ir DGSE struktūra, to tai žvalgybos struktūroje yra e, tokių žmonių, kurie galbūt į demokratiją žiūri gal šiek tiek tvirčiau negu, kai, negu kiti, bet yra E, kontroliuojančios struktūros, administracijos struktūros, kurie sprendžia dėl duomenų panaudojimo. Tai yra e, tvirti Respublikos piliečiai, kurie tų technologijos didžiulių priemonių, tų labai galingų priemonių nepanaudos blogiems tikslams. Bet čiagi iškyla principinis klausimas. Ir būtent dėl to įstatymas yra toks svarbus. Šiandien e, Be abejo, galima manyti, kad tos techninės priemonės nebus panaiko, panaudotos kitoms prie, kitiems tikslams, kaip kova su terorizmu, kova su brandolinio ginklo neplatinimu ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu kontrolė bus nepakankama, tai gali būti panaudota ir visiškai asmeniniams ir politiniams tikslams. Tokių pavyzdžių jau yra buvę. Pavyzdžiui, kai prezidentas buvo Nikolai Sarkozy, įvyko tokių dalykų, bylų matėme, kad teisingumas buvo panaudotas politiniams interesams saugoti. Ir aišku, jeigu kontrolės nėra, tai tuomet nebelieka teisinės valstybės. O mes, kaip žurnalistai, laikome šio principo. Visai neseniai e, laikraštyje, mūsų laikraštyje buvo keliamas šis klausimas – buvo sakoma, kad pilietiškumas yra labai svarbus visuomenėje. Mes tiesiog bandome domėtis faktais ir čia neieškom jokių mesijų. Mes renkame faktus ir norime likti budrus. Tikiuosi, kad tas darbas, kuris bus atliktas Briuselėje, Europos parlamente, padės pažadinti didesnį piliečių samoningumą. Aš esu protingai optimistiškai nusiteikęs dėl to, kas gali įvykti Prancūzijoje. Dėkoju. Ačiū Jums, sako pirmininkas. Ačiū ponui Falrų. Ačiū, kad kalbėjote trumpai ir tiksliai. O dabar kreipiuosi poną Appelbaum. Prašom, žodis Jums. Thanks so much for, for having me. Dėkuoju už kvietimą pas Jūs atvykti. Man didelė garmė laikytis čia, būti Europos parlamente, kuriame lankausi beje pirmą kartą. Aš norėčiau pakalbėti kiek plačiau pastarąjį dešimtmetį dirbau pasipriešinimo cenzūrai tarnybai ir mes galvome apie tai, kaip galima būtų e, apeiti cenzūrą, kurią finansuoja įvairios e, JAV e, tarnybos. Ir aš dirbau daugiausia kaip nepriklausomas tyrimos žurnalistikos žurnalistas, bet ir žmogus, kuris pats yra nukentėjęs nuo tokių programų. Aš norėčiau pakalbėti šiandien apie nacionalinę saugumo agentūrą ir apie ją kalbėsiu, bet pirmiausia, noriu pateikti Jums bendresnį vaizdą. Pirmiausia, tai, ką mes sužinojome iš Snaudino ir, iš, ir visuomenės susidomėjimas e, jo veikla, e, yra pirmiausia šnipinėjimo ir sėkimo programos. Tačiau pernelik mažai kalbama apie tai, kad e, Federalinė tyrimų agentūra ir kitos tarnybos turi panašias e, programas. Pavyzdžiui, kai kalbama apie programas e, tokias kaip PRISM, reikia suvokti, jog tas pavadinimas reiškia, kad žmonės dirbantis įvairiose organizacijose, įvairiose korporacijose yra priversti bendradarbiauti su vyriausybė, pasitelkiant e, tam tikrus teisės aktus ir Yahoo, Skype, Google arba turi savo tinkluose sistemas, kurios padeda e, jiems sekti duomenis ir tai būtų PRISM programa arba yra pasitikiami teisiniai dokumentai, kurie net niekaip ir nevadinami. Pavyzdžiui, federalinė e, FTB. Which is a kind of interesting story for another time. But, um, the... Turi tokias programas ir tokios priemonės paprastai, yra, paprastai laikoma, kad prieštrauja konstitucijai ir teisėjai yra jau taip pasakę. Tačiau, kai kalbame apie verslo duomenės, kaip jie yra vadinami, tuomet iš tikrųjų turime galvoje kur kas platesnį duomenų spektrą, ne vien metaduomenis. Tik jeigu pažvelgsime į prizm ir į tai, kad įvairiose kompiuterinėse sistemose yra įvairių sekimo sistemų, suprasime, kad sekti duomenis tikrai nėra lengva, nėra sunku. Ir visą šių priemonių paketą galima būtų padinti prizm, nors oficialus prizm pavadinimą, oficialų prizm pavadinimą turi tik viena programa. Be to yra kita veikla, kuri gal šiek tiek skiriasi nuo to, apie ką aš kalbėjau technologinių požiūrių ir e, pagal ją negalima stebėti, stebėti visų duomenų kokioje nors organizacijoje. Tempora programa yra programa, kuri vykdoma e, vyriausybės ryšių centrinės tarnybos ir ji yra taip vadinamoji ups, upstream programa. Ir bet, koks, du, e, bet kokie duomenys patenka į temporą ir tenai jie yra laikomi, kiek man yra žinoma, 3-4 paras. Visi duomenys, ne kokie nors ypatingi duomenys, bet visi duomenys. Taigi sekimo, toks sekimo aparatas e, yra visiškai neturintis precedento. Kai mes žinome apie ešeloną, mes visi išsigandome ir mane tai taip pat išgazdino. Bet e, tuomet aš net neįsivaizdavau, kad, e, kad situacija gali būti dar prastesnė. Bet ešelonas yra iš tikrųjų programa, kurią gali sukurti paaugliai, kurie išmano, kaip veikia kompiuteriai. O šios naujos sistemos yra tokios, kad kad taikomas yra trijų etapų e, nu, požiūris. Jis dirba, tri, e, jis turi, ta, ta, tos programos turi tris etapus. Kitaip tariant, tos, e, per pirmąją etapą galima sužinoti viską, ką jūs darote, tiesiog įsilaužinti jūsų kompiuterį. Ir e, yra dešimtis tūkstančių sistemų, kurios, e, kurias apima ta sėkimo sistema. Yra dar viena sistema, sistema, apie kurią kol kas dar nėra kalbama, kai yra renkami konkretus duomenys, kai yra renkam, renkami renkama informacija apie konkretus asmenys ir nesvarbu, ar jūs esate teroristas ar ne. Ir kai kuriuose dokumentuose yra, yra aiškiai nurodyta, kad tero, teroristai sudaro mažumą tarp uh, tų asmenų, kurių duomenys yra sekami. Ir Sakoma, yra daug žmonių ir iš jų gali tik tai vienas ar du būti įtariami terorizmu. Įtariami, tai dar net neapkaltinti. Ir labai svarbu yra į tai atsižvelgti. Šiems žmonėms nėra pateikti jokie e, įtarimai ar kaltinimai, tačiau su jais elgiamės, lyg jie būtų iš tikrųjų padarę nusikaltimą. Ir žmonės, kuriuos stebi tos sekimo programos, nėra nusikalt, nusikalteliai daugeliu atveju. Galima daug kalbėti apie technologijas ir beveik niekas jų nesupranta. Todėl reikėtų dabar kalbėti apie tai, ką žmonės gali suprasti. Five Eyes programa, kurią vykdo da, a, Australijos, Kanados, Naujosios Zelandijos, Junktinės karalystės ir JAV tarnybos taiko. Visos šio tarnybos sudarė partnerystę. Uh, ir vyriausybės ryšių centrinė tarnyba gali perinti duomenės iš, uh, iš amerikiečių sistemų, nepasinu, kad jie nesiniai susipiko. Ir tai yra neįtikėtina. Ir nacionalinė saugumo agentūra gali tai lygiai taip pat pasimti duomenės iš, uh, iš Britų. Tai yra pirmojo ligmens partneriai. Nacionalinė saugumo agentūra ir vyriausybės ryšių centrinė tarnyba yra pirmojo lygio partneriai. BND e, yra jau trečiojo lygio, Vokietijoje dalyvauja trečiojo lygio uh, partnery, partnerystė. Tai reiškia, tam, kad jūs galėtumėt gauti informaciją iš kitų tarnybų, turėtumėt jai kai ką pat, kažką pateikti. Nelabai aišku, kaip veikia iš tikrųjų bendradarbiavimas tarp tų įvairių lygių, bet akivaizdu, kad jisai egzistuoja. Egzistuoja, pavyzdžiui, signalus perimančios sistemos ir uh, sistemos, kurios atrenk, atrenka jūs pagal arba jūsų balsą, arba jūsų uh, telefono ar kitų įtaisų uh, e, duomenės. Ir net jeigu jūs keičia, sakykime, įvairius prietaisus, vis tiek jūs uh, galima bus uh, atsekti ir jas, jūs galima bus surasti. Ir po to šis, šie duomenys yra perkeliami į geografinio sekimo sistemą. Ir Washington Post laikraštinės nebuvo paštausdinta, kad, kad e, naudojamas šūkis yra jūs juos randat, o mes juos pribaigiam. Taigi sėkimas tiesioginė prasme gali turėti baisų padarinių žmonėms. Tiesioginė tikrai, nes jūs, jūs gali subombarduoti arba ir sunaikinti. Taigi domenų sėkimas tai yra, pa, pa, tai yra pasyvi nacionalinės saugumo agentūros e, veiklos pusė, tačiau jie turi ir uh, aktyve, uh, e, užsiimė ir aktyvesnę veiklą. Ir NSA yra tikrai neįtikėtinų žmonių, kurie dirba ir yra geri, tai yra tikrai geri žmonės, Tomas Drake, Edvardas Naudenas. Jie buvo priversti palikti šią tarnybą tam, kad papasakotų pasaulio apie tai, kas vyksta joje. Ir jie dirbo da, aktyviai. Tai reiškia, kad jie išanalizuoja duomenis ir po to nurodo NSA pareigūnams, kad reikia nuvykti ten ir ten ir atlikti tokius, tokius operatyvinius veiksmus. Ir e, tuomet tie pareigūnai gali uh, nuvykti į jūsų namus ir įsilaužti jums net ne, nežinant. Ir atrodytų, kad apie tai galima e, sužinoti tik tai, apie tai rodoma tik tai filmuose, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Ir tie žmonės, kurie vykdo tokių veiksmų priežiūrą, labai daug pasitikė savo kolegomis ir labai mažai išmano apie tai, kas realiai vyksta. Amerikoje didžioji dauguma da, a, politinę priežiūrą e, vykdančių institucijų da, žmonės dažnai net nežino, kaip e, išspausdinti e, tekstą iš kompiuterio, nes tai padaro sekretorė ir padėjėjas. Taigi jie visiškai nieko nesupranta apie technologijas. Egzistuoja u, užkoduotos, užkoduoti fakso aparatai, Mes žinome, kad tokie aparatai e, egzistuoja ir e, yra taip pat galimybė apeiti kodavimą ir surasti duomenės prieš juos o, o, užkoduojant. Ir tai reiškia, kad gebėjimai sekti realiai e, asmenys ir vykdyti realias atakas yra kur kas didesnė, nei mums gali atrodyti. Ir šiem žmonės visiškai nerūpi įstatymai. Ir jie darys viską, ką reikia tam, kad pateisintų e, žmonių sikimą kovos su terorizmo tikslu ir jiems visiškai nerūpi teisiniai procesai Graikijoje, tą mes stebėjome, kai vyko Athens uh, atvejs, kai buvo pasiklausoma ministro pirmininko ir parlamento narių pokalbių. Mes, uh, mūsų pasaulis keičiasi ir, ir šiandien galime kalbėti ne apie karinius išpolius, o apie kibernetinius išpolius, kaip, kaip uh, galima tiesiog pasiklausyti ministro pirmininko pokalbių. Ir žmogus atsakingas už ryšius e, Graikijoje, kuris realiai e, atliko pasiklausimo e, veiksmą, buvo rastas savo būte pakartas. Įsivaizduokite e, pasaulio žemės rutulį ir įsivaizduokite, kad, kad e, tą rutulį gaubia duomenų debesis ir NSA perima visus tuos duomenis. pažvelgsime į telefoniją ir internetą. Kai NSA negali įsilaužti į sistemą dėl vienokių ar kitokių priežasčių, dėl to, kad daly, taikomas yra pasidalymo informacija, pavyzdžiui, sistemos, tuomet jie taiko XKey programą. Ir kaipgi E, tais atvejais, kai šalis, kokia nors šalis nebenadarbiauja su jais, kaip jie perima duomenis. Jie ta, e, turi galimybės ištraukti elektroninį, gauti, perimti elektroninį signalą, kai jisai, kai jisai nebėra tos šalies e, erdvėje. Ir tos sistemos gali net šimtą metų saugoti duomenis. Šia, šios sistemos vykdomos be jokios e, e, demokratinės priežiūros. Ir vienintelis būdas nuo jų apsisaugoti yra naudoti kodavimo sistem, sistemas. Mes negalime užkirsti kelio šnipinėjimui, tačiau mes galime uh, sumažinti surinktų duomenų vertę. Aš su manimu atsakysiu jūsų klausimus ir dėkuoju jums už kvietimą. Now, me... Ačiū, ponia Applebaum. Dabar prieš pradėdamas diskusiją norėčiau e, informuoti, kaip dirbsime toliau. Už 45 minučių 16.30 yra e, suplanuota videokonferencija su trečiuoju svečiu, trečiuoju liudininku, ponu Rusbridge iš Guardian e, laikraščio. Taigi turime diskusijoms 45 minutės. Siūlau pradėti nuo uh, E, pranešėjo, paskui išklausyti šešėlinių pranešėjų bei suteikti galimybę nariams pasisakyti. Noriu Jums tik priminti, kad e, štai yra klausimas ir jeigu Jūs norite e, pasisakyti, užduoti klausimus kalbėtojams, o, o ne pasidalinti, o, o ne. E, daryti politinius pareiškimus, jūs turite užduoti klausimus. Mes pasikvietėme žurnalistus į šį klausimą ir dar kartą noriu apie tai priminti visiems, kurie pasisakysi prieš žodžio. Visų pirma, Klod Morais pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju žurnalistams, kurie atvyko pas mus. Iš esmės jie yra e, tie, kurie paskleidė žinę ir mes esame tikrai dėkingai jums. Išklausysime ir Alan, Alaną Rusbridžą. Jūs buvote pagrindiniai ne, informacijos skelbėjai. Įdomu dar būtų sužinoti daugiau apie jūsų nuomonės e, ponas Fulorų parašė straipsnį Le Monde e, žurnale buvo pirmasis. Šiandien kalbame ne tik apie PRISM programą, bet e, domimės ir tuo, su kuo susiduria mm, ES piliečiai, kas juos seka. Le Monde straipsnėje jūs kalbėjote apie tai, kaip prancūzų atsakingos tarnybos dirba ir kaip e, galima mm, pasiekti duomenys apie daugybę žmonių. Ar policija ir kitos tarnybos turi prieigos galimybę prie domenų, kur, kur, kurie turėtų būti prieinami tik žvalgybos agentūroms. Ir turiu klausimą ir pirmininkui. E, būdami žurnal, dirbdami žurnalistais, jūs galite reikšti nuomonę dėl to, kas įvyko Prancūzijoje, nes E, tuo konkrečiu atveju buvo visiškai netinkama, kad duomenys pateko į, į kitas rankas. Tai, kas įvyko Prancūzijoje, gali pasikartoti ir kitose valstybėse. Ir mūsų tyrimas, tyrimo tikslas nėra perkelti dėmesio centrą iš, iš ES į JAV. Mes, mums aktualu tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Ir jeigu tokie dalykai dedasi Prancūzijoje, gali būti, kad tai vyksta ir kitur. Taigi, ar rink, re, rinkdamas duomenį savo straipsniui, priejote išvados, kad panaš, panašus dalykai vyksta ir kitur, kaip ir Prancūzijoje. Ir, e, ar, ar tai vyksta jau ilgą laiką? Edvardas Snaudenas atskleidė informaciją, papasakojo apie tai, kas vyksta. Jacob Applebaumui taip pat turiu klausimą. Jūsų pasisakymas buvo tikrai labai išsamus. Jis būtų tikęs bet kuriam iš mūsų e, tyriamojo komiteto posėdžių. Noriu paklausti apie mastelius, apie... Jūs kalbėjote apie temporą, apie kitas programas, kalbėjote apie mano valstybę narę. Jei visa tai iš tikrųjų vyksta, ką jūsų manimų tarnybos daro su ta informacija, kokiu tikslu perdodami tokie dideli kiekis, kiekiai duomenų, kodėl mm, investuojami milijardai į, į tą informacijos perdavimą, ar tai yra susijęs su komercinė veikla, ne tik su terorizmo sėkimu, kokiu tikslu tai vykdoma. Pirmininkas, ačiū Klod Moranės už tai, kad taip laikėtės pasisakymui skirtų minučių. Visų pirma, dabar šešėlinį pranešė visų pirma Axel Foss. Dėkuoju. Dėkuoju, tikiuosi, kad dabar galite mane girdėti. Ačiū už suteiktą informaciją, ačiū už jūsų pasisakymus. Norėčiau sužinoti, Ką Jūs manote štai apie ką? Kiek tas duomenų kaupimas, jų perėmimas, kurį mes taip kritikuojame, ir nenorėtume, žinoma, kad jis būtų tokio masto, kiek tas duomenų kaupimas galėtų būti siejamas su duomenų teisingų naudojimu. Galbūt galėtumėt mums daugiau pasakyti, kas daroma su tais sukauptais duomenimis. Ar jie naudojami kitų valstybių šantažui, ar jie, juos galima panaudoti ir, pavyzdžiui, pramoniniam šnipinėjimui. Taip pat norėčiau sužinoti. Ką matnote apie naujų technologinių galimybių panaudojimą? Ar atsiradus toms galimybėms yra daugiau ar mažiau galimybių, kad bus pažeistos pagrindinės teisės ir laisvės. Nes susidaro toks jausmas, kad viena vertus kalbam apie asmens laisvės, apie jų apsaugą, apie privatumo apsaugą, bet ar nėra atvirkščiai? Norėčiau paklausti, ar turit kokią nors nuomonę šią temą? Ar gali būti gyvendintos kažkokios idėjos E, tam tikrai apsaugai, ar jūs turite įrodymų, aiškių įrodymų, kad duomenys naudojami kitiems tikslams. Kolegė Intveld, čia pat šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Dėkoju abiems svečiams, e, kurių klausiausi su dideliu susidomėjimu šio mūsų tyrimo svarbiausias e, tikslas yra ne išsiaiškinti, kiek vyriausybės žino apie mus, nes veikiau lengviau būtų išsiaiškinti, ko jos dar nežino, bet e, a, su, tikriausiai suvokti, kad pusiausviros e, nebėra, nebėra e, saugiklių ir e, patikrų sistemos, ji yra išbalansuota. E, Jūs kalbėjote kaip žiniasklaidos atstovai. Noriu pakalbėti apie poveikį žiniasklaidai. Tai e, veikia ne tik atskirus žmonės, tai reiškia ne tik atskirus asmenis ir jų laisvės, bet ir žiniasklaida, kaip pavyzdžiui Guardian e, e, laikrašio atveju. Kaip jūsų kolegos į tai reaguoja? Ką daro žurnalistų profsąjungos, profesinės organizacijos. Ar jūs patys suvokėte, jaučiate, kad jūs esate stebimi, ar susidurėte su kokiu nors spaudimu, ar bandymu bauginti. Ir pavyzdžiui, kadangi Guardiano žurnalistas susidūrė su tokia situacija, ar jūs ne, nemanote, kad vieną dieną gali taip nutikti ir jums? Uh, Ar žurnalistus tai neramina? Ir galbūt žurnalistai e, platesniu mastu abipus Atlanto planuoja sujungti pajėgas ir tapti ir atlikti savo pagrindinę užduotį, tai yra tapti demokratijos sergėtojais. Dabar šešėliniai pranešėjai, toliau šešėliniai pranešėjai, panas Olbricht. Ačiū. Dėkoju už tikrai įdomius atsakymus ir pastebėjimus. Turiu keletą klausimų jums visiems. Ponas Fulorų. Jūs sakėte, kad jums visų pirma rūpi išsiaiškinti, ar egzistuoja kontrolė. Kontrolė reiškia išsiaiškinti, ar, kažkas, ar, ar kas nors yra gerai arba blogai tai susiję ir su visų šių veiksmų teisiniu pagrindu. Ir, ir ar jūs domitės ir teisiniais aspektais, ar gilinatės į juos, ar jūs arba kolegos žinote apie kokius nors ieškinius pateiktus e, dėl tos programos egzistavimo, jeigu vertinčiau viską kaip teisininkas, e, daryčiau išvadą, kad tos programos netitinka Strasbūro e, žmogaus teisų teismo bylų, o, o Prancūzija yra pasirašiusi e, žmogaus teisų teismo konvenciją ir Europos žmogaus teisų konvenciją. Taigi, kaip jūs ir kolegos sprendžiate šį klausimą Prancūzijoje? E, toliau mes esame Europos parlamente, mes apie tai kalbame dėl, dar ir dėl to, kad egzistuoja pagrindinių teisių hartija. Noriu paklausti. Ar jūs manote, kad šios hartijos galiojimas būtų ištikrintas tų programų ir, ir tų žvalgybos tarnybų atžvilgių? Ar nereikėtų to siekti? Arba gal kas nors iš jūsų kolegų domisi šią, šią temą. O Jacobai Applebaumui turiu klausimą dėl štai ko. Ar jūs domėjotės, kokiu mastu uh, vyksta bendradarbiavimas tarp tų programų ir valstybių narių žvalgybos tarnybų? Ar turite apie tai informacijos? Ypač kalbant apie ekskisko uh, programą, kuri leidžia e, prieiti prie duomenų, kurie yra perdodami realiame laike. Taip pat, kas galų gale renka šią informaciją, kur jį nusėda. Daugelio atveju, kaip pastebėjome, tai buvo ne žvalgybos tarnybos, o ryšių tarnybos ar yra informacijos apie juridinį pagrindą ir kaip jis funkcionuoja Europoje, kurioje galioja domenų apsaugos taisyklės, kurios mm, yra privalomos ir Yahoo arba Google, kai jos veikia Europoje. Ar yra domenų apie tai, kad šie įstatymai, galiojantis domenų apsaugos įstatymai Europoje, uh, juk neleidžia atskleisti duomenų apie ES piliečius ir perduoti juos e, trečiųjų šalių tarnyboms be e, teisinės savitarpio pagalbos sutarties galio egzistavimo. Ačiū. Toliau šešėlinė pranešė ponė Ernst ir uh, kiti komiteto nariai. Prašau. Dėkoju. Ačiū abiems pranešėjams. Turiu du tokius pusklausimius. Išklausius to, kas šiandien mums buvo pasakyta, susidaro įspūdis, kad žlunga didelis mitas. Mitas susijęs su informacijos apsauga. Tad kyla klausimas, ką dabar daryti nes svarbiausia dabar yra kalbėti apie juridinės sistemos egzistavimą, o ne apie pasiekmes vieniems ar kitiems. Pone Foliorų, jūsų norėčiau paklausti. O kaip su spaudos laisvė? Ar dar galima ją išsaugoti? Ar dar įmanoma apsaugoti informacijos šaltinius? Nes šiame reikale tenka kalbėti ne tik apie žurnalistus tenka kalbėti apie informacijos šaltinių apsaugą, ta apsauga dažnai jiems yra būtina ir manau, kad čia iškyla didžiulė problema. Man regisi, kad taip pat reikia kelti klausimą, ar keičiasi žurnalistų darbas dėl šitų visų dalykų. Kaip dirbate dabar? Ar ką nors pakeitėte dėl tų sėkimų dalykų? Ir vėlgi, turbūt kalbėti reikėtų ne tik apie žurnalistus, bet ir visus susijusius asmenys. Antras klausimas. Jis būtų susijęs su tuo, ką minėjo ponas Appelbaum dėl kontrolės, dėl patikrinimų. Kai pagalvojai, buvo sukurta pasaulinė sekimo sistema, kuri yra įgavusi neregėtą mastą, E, kyla be abejo klausimas dėl to, kaip tą sistemą kontroliuoti. Egzistuoja parlamentinė kontrolės sistema valstybėms narėms ir, ir europiniam lygmeniui. Mes manome, kad turėtų egzistuoti parlamentinė kontrolė, kad būtų galima išvengti tokios kontrolės. Ar yra įmanoma vykdyti parlamentinę kontrolę mūsų aptariamų atveju? Ir teisiškai, ką reikėtų daryti, kad būtų galima pasipriešinti tokiems dalykams ir kad būtų galima griežčiau reguliuoti pokalbių telefonių pasiklausimus ar šiaip sėkimo sistemas, kad šis mechanizmas vėl grįžtų į priimtiną mums visiems kelią. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, dabar išklausysime kitus kolegas ir norinčių klausti yra daug. Kiekvienam teks dvi minutės, kad galėtumėte reaguoti ir klausyti. Pradėkime. Kolega Koelio, dvi minutės, prašom. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Folerų ir laikrašių Limontus atliekamą darbą. Turiu du konkrečius klausimus. Jūs parengėte reportažų ciklą, kam jie skirti? Ar tai yra prancūzijos piliečiai, Europos piliečiai, ar tai yra trečiųjų šalių piliečiai? nes reikia žinoti, kas yra nu, prancūzijos nu, simus labiausiai nukentėję asmenys. Jūs kalbėjote apie prancūzijos policijos ir kitų struktūrų bendradarbiavimą. Jūs minėjote, kad kitos struktūros gali DGSE, tos užsienio žvalgybos tarnybos, prašyti informacijos. Ar yra bendradarbiavimas su kitų šalių slaptosiomis tarnybomis? Be abejo, E, teismų ir parlamentinė kontrolė yra ribota, e, kuri yra taikoma slaptosioms tarnyboms. Ar manau, kad jeigu ta informacija perdodama, tai tuomet duomenys eksportuojami į kitas pasaulio valstybės laisvai, be jokios kontrolės. Ačiū ponui Appelbaum. Jūs kalbėjote iš tikrųjų labai įdomiai. Jūs kalbėjote apie naujasias technologijas ir iš to išplaukiančias problemas. Kalbama apie tai, kad kiekvienas yra šnipinėjimas. Aleksandras Haikas, man atrodo, vienas iš svarbių asmenų Amerikoje pasakė, kad Amerika šnipinėja visus ir kiekvieną, nes tai yra didžiulė galybė. Jūs, mano nuomonė, puikiai pabrėžėte, kad slaptusios tarnybos informacija keičia be jokios kontrolės. Bet jūs kalbėjote ir apie kodavimą. 2001 metais parlamente čia buvo patvirtinta rekomendacija, kurios tikslas buvo išplėsti kodavimo sistemą, kad būtų galima geriau piliečių teisės apsaugoti. Tad aš norėčiau paklausti, kaip būtų galima apsaugoti mūsų piliečius nuo to šnipinėjimo tinklo. Ar galėtume šiek tiek detaliau papasakoti? Dėkoju. Prašom, kolega, dvi minutės. ponė Sipel. Na, iš tikrųjų, NSA skandalas pirmiausia yra susijęs su masiniu šnipinėjimu. Kyla klausimas, o kam tie duomenys renkami ir kas paskui su jais nutinka. Nes neturiu jokios informacijos susijusios su kontrolė E, ir su tuo, kokiegi nusikaltimai buvo daryti, kam tu mums pasitarnavo. Ponas Poliurų kalbėjo apie Prancūziją ir apie kitas valstybės. Jis minėjo, jog egzistuoja tam tikra sumaištis veikia slaptosios tarnybos, e, kurios dirba už šalies ribų, kurios dirba šalies viduje, jos dirba lyg ir atskirai, bet tam tikrais būdais jos bendradarbiauja tarpusavėje, ant tam tikriems atvejus bendradarbiauja tarpusavyje. Ir tiesiog norėčiau paklausti, ar savo tyrimo metu jūs radote tokių ekspertų, kuriems kilo klausimas dėl teisinių aspektų šių dalykų. Ar nekyla klausimų, kokios įtakos tai turi piliečiams, kai tos tarnybos persimaišo tarpusavį, kad jų, kai jų renkama informacija keliauja iš vienos į kitą. Ponas Applebaum irgi kalbėjo apie pasiklausimus ir duomenų perėmimą. Manau, kad čia turėtume paminėti ne tik fakso atvejį mes galime gauti informaciją. Tačiau kaip mes galime kalbėti savo biuruose ar čia, kad galėtume gauti reikiamus informacijos, yra tas klausimas, į kurį turbūt atsakyti šiandien nepavyks, bet manau, kad jis svarbus. Jūs be kita ko minėjote įvairias programas, kurios padeda pasiklausyti telefoninių pokalbių, mes kai ką žinome iš tų sistemų, jūs paminėjote dar ir kitų, renkami duomenys ir kitomis priemonėmis. Pavyzdžiui, renkami lėktuvų keleivių duomenys ir norėčiau paklausti, ar atlikdamas tyrimą jūs radote kažkokių nuorodų, kurios leistų manyti, kad duomenų rinkimas ir jų vertinimas yra kombinuojami su duomenimis esančiais kitose duomenų bankuose. Ir Ar jie derinami taip pat, lyginami su kitų tarnybų su rinktais duomenimis? Dėkuoju, potas Jekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mūsų ekspertų indėlis čia labai svarbus. Manau, kad e, tyriamoji žurnalistika yra ypatingai svarbis rytis. Mes e, žinome, kad atliekant tyrimus apie organizuotą nusikalstamumą bendradarbiavimas yra būtinas tarp įvairių tarnybų, kad būtų galima sėkmingai su to nusikalstamumu kovoti. Ponas Appelbaum kalbėjo apie pasitikėjimo lygį tarp atskirų tarnybų. Ir manau, kad tie visi atvejai šiek tiek tą pasitikėjimą sumažino, nes žinome, kas iš tikrųjų vyksta. E, matome, kad sėkimo programos, tokios kaip PRISM ar kitos programos turi tam tikrų specifiškumų. Egzistuoja Prancūzijos sėkimo programos. Ir dabar pateiksiu savo klausimą. Kitą savaitę Romoje vyks G6 susitikimas, susitiks vidaus reikalų ministrai. E, dalyvaus ir Europos Sąjungos institucijų atstovai, kalbėsime apie saugumo, į, saugumo problemas ir apie teisių, apsau, asmens teisų apsaugos problemas. Įvairios šalis atskleis savo patirtį. Visą tai padės galbūt surasti, atrasti vėl tam tikrą valstybinį suverenumą Europos sąjungo, ar jūs taip nemanote? Kitas mano klausimas būtų skirtas ponui Appelbaum. Kas stovi už Snaudeno? Ar jis veikia vienas, ar, jis, ar yra tam tikri asmenys ar struktūra? Ir užbaigsiu savo pasisakymą, paklausdamas, ar galima įvertinti, kiek kainuoja tokios operacijos, tokios kaip prism. Kolega Romero, dvi minutės. Mi pregunta, e... Ačiū pirmininkė noriu pakomentuoti tai, kas, apie ką kalbama. Atrodo, kad vyksta nekontroliuojamas e, keitimasis domenų srautais tarp žvalgybos tarnybų. Mes kalbame apie šalis, apie tai, kad atsiranda tokių duomenų rinka, o kalbant apie užšifruotus duomenys, tai uh, žmonės, atrodo, kad žmonės bando savo, netgi savo duomenės užšifruoti, bet nemanau, kad valstybėse egzistuoja atitinkamos rinkos e, užšifruotą informaciją. Informacija, kurią svarstome, mus pasiekėme per laikraščius, per Guardian laikraštėje paskelbtą straipsnį. Tačiau pamatėme, kad kad jei teroristai yra tik tai nedidelė mažuma, praktiškai išimtis e, visame kontroliuojamųjų žmonių sraute, tai turime labai aiškiai ir garsiai pasakyti, kad mes nesame susiję su terorizmu ir veikiau čia susidurėme su uh, kontrolės stygiumi ir jeigu norime sėkmi, vykdyti sėkmingą kovą su terorizmu, turime visų pirma užtikrinti tinkamą kontrolę ir priežiūrą. Pone Sargentinį, porą klausimų. Ponui Applebaumui, ar aš teisingai suprantu, kad tai, ką jūs vadinate 5A programa, e, kurioje ir joje dalyvaujančios valstybės padeda viena kitai surinkti informaciją apie asmenis esančius kitose šalise ir dirbti taip, kad, tai, kad jos neprivalėtų e, paklusti savo įstatymams, ar, ar viskas yra kitaip. Kaip su žvalgybinius duomenis renkančiomis tarnybomis vals, ES valstybinarių, jūs minėjote Vokietiją, ar yra žinių E, duomenų apie tai, kad NSA ar kitos žvalgybinius duomenis e, renkančios tarnybos yra įsilaužę į ES piliečių kompiuterius, pasitelkę kokius nors metodus ir technologijas, apie kurias aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip, kaip čia viskas atrodo. Pirmininkas, ačiū. Pone Morvai, dviems minutėms taip pat. Ačiū. Noriu padėkoti Jums už visą didžiulį Jūsų nuveiktą darbą. Savo pasisakymą aš pailustruosi citata iš interviu, kurią perskaičiau Vengrijos e, liberalų e, periodinėme leidinyje. Tai yra interviu su e, buvusiu disidentu, dešiniųjų pažiūrų, pažiūrų rašytoju. Jis dabar dirba e, pono Baroso patarėjų. Interviu jam buvo užduotas klausimas, ką jūs manote apie JAV kilusi skandalas Naudeno atvejį. Jis atsakė, manęs labai nesujaudino tai, kad mano telefoninių pokalbių klausomasi. Tai buvo nulat, mano gyvenimo dalis so, socialinio so, sovietizmo laikotarpiu. Klausimas, bet juk tai nebuvo e, teisinga, ne. Tai neteisinga, bet lygiai taip pat neteisinga išlėkti orą, jei teroristai surenktų išpuolį. Ir panašiu stiliumi e, vyksta visas interviu. Jis e, Jis teigia, kad jis neturi ką slėpti. Aš daug kartų tą argumentą perskaičiau ir atsakymas iš šį argumentą yra štai koks. Svarbiausia ne tai, ar tu turi ką slėpti ar, netu, ar neturi ką slėpti. Svarbiausia yra tai, ar mes kontroliuojame, kontroliuojame vyriausybę, ar vyriausybė kontroliuoja mus. Taigi kalbame apie tą masinį stebėjimą, sekimą šiandien, kaip tai veikia įvairius visuomeninius judėjimus, siekiančius socialinių pokyčių, socialinio teisingumo ir, ir ką. Žinoma, įprastinis klausimas, ką didysis brolis daro su visais tais duomenimis. JAF vyriausybė teigia, kad turėdama, surinkusi tuos duomenys, turėdama tas sistemas, ji užkardė 50, bent 50 teroristinių išpolių. Ką, ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Veldenholzeris. E, kai, kai galite to, tokių, tokius, tokią informaciją pasijaučiate bejėgis. Gerai, kad ponas Fulurų ragina mus mąstyti apie tai, ką parlamentas galėtų nuveikti šioje situacijoje. Informaciją paskelbė žmonės dirbantis e, organizacijų viduje. Kaip jūs įvertintumėte jų vaidmenį Ar jūs tokį asmenį priskirtumėte šnipams? Ar kalbame apie pagrindinių teisių naująjį amžių? Jūs kalbėjote apie tai, kad terorizmas yra. Teroristų sėkimas yra beveik išimtis. E, kalbant apie tuos duomenų srautus, tai kas tuomet sekama? Ir dar vienas klausimas, kiek kainuoja tokia programa? Nebejoju, kad tai, kad kalbame apie labai didelę e, technologinę infrastruktūrą, pane Flotr. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, jūsų klausant sunku e, padaryti išvadą, kad nebus sunku įrodyti, kad gazoje Bašaras Alasadas išžudė e, dujomis daugybę savo šalies piliečių. Jūs, ko gero, turite informacijos, kurie, kur, kuri, kuri leidžia jums įvertinti, nuo kada surinkti duomenys ir jų perdavimas, kaip kad kai tai yra masinis reiškinys, kada atsirado tas reiškinys, tas masinis duomenų rinkimas ir perdavimas. 2001 rugsėjį ir vėliau galima būtų, ko gero, paminėti tokias datas. Ar jūs turite tikslesnės informacijos, dėl kurios galėtume sutarti? Kur tas duomenų rinkimas prasidėjo, kokio masto jis buvo? Dabar antras klausimas dėl bendradarbiavimo tarp žvalgybos tarnybų. Be abejo, Vienas, dalis to darbo turi būti atlikta kažkokių tarpinių struktūrų, e, agentūrų. Ar jūs galėtumėte to bendradarbiavimo geografiją šiek tiek plačiau apibūdinti? Nes tas bendradarbiavimas, ko gero, reiškia tuo pat metu ir tam tikrą konkurenciją. Ar apie tai pavyko gauti informacijos? Kai dėl kontrolės, sakote, nėra nei administracinės, nei parlamento kontrolės. E, savo rankose visus šitą šią sistemą laiko vykdomoji valdžia. Tuo tarpu duomenys keičiamasi, agentūros sėkmingai veikia, vyksta politiniai pasikeitimai ir vėlgi vykdomoji valdžia viena, kuri pakeičia kitą, palieka viską taip, kaip buvo. Tai, tai sistema, galima sakyti, veikia kaip valstybė valstybėje. Nežinau, ar galima sakyti, tai yra valstybė valstybėje, bet yra kažkokia šerdis, kurios niekaip nepaliečia politiniai pasikeitimai, vykdomosios valdžios pasikeitimai. Kuo yra pagristas toks sistemos veikimas, kažkokiu bendrininkavimu, tylos įstatymu ar kuo kitų? Dėkui. Dziękuję bardzo. E, z danych Eurobarometru wynika... Dėkuoju. Eurobarometro duomenys rodo, kad 70 procentų europiečių e, baiminasi, jog jų asmens duomenys gali būti panaudoti e, tikslais, apie kuriuos jiems nėra žinoma, tai yra kitais tikslais, nei e, tie duomenys buvo renkami. Jūs minėjote, kad renkama daug tokių duomenų ir kad jie gali būti įvairiai naudojami. Prezidentas Obama teigia, kad amerikiečiams nėra ko bijoti dėl to, kad programa PRISM nėra skirta amerikiečiams sekti. O prancūzijos piliečiai kaip turėtų jaustis? Ar tai reiškia, kad e, prancūzai prancūzams nerūpi, kai jų slaptų tarnybų vykdomos sėkimo programos neseka jų, o stebi tik tai kitų šalių piliečius. Žvalgybos duomenys buvo renkami teigiama siekiant kovoti su terorizmu, bet kam yra tuomet renkami duomenys, kurie uh, neturi nieko bendro su nu, kova su terorizmu. Panašu, kad dabar yra kūrimas tik daug Orvelį aprašytas pasaulis. Panas Bronks, iš pono Appelbaumo girdėjome, kad kad e, sekami yra paprasti žmonės, kurie dažnai ir nėra teroristai, ir nėra į juos panašus. Jūs sakėte, kad, e, e, kad sekami yra ir tyrimos žurnalistikos žurnalistai, o ar politiniai aktyvistai, ar jie yra sekami taip pat? Ar nacionalinis vyriausybės gali panaudoti šios duomenys savo politiniais tikslais? Uh, ar e, gali būti šie duomenės panaudoti e, į įvairių kitų organizacijų savo tikslais. Ar galima šios duomenys panaudoti tam, kad galima būtų priversti žmonės bendradarbiauti su žvalgybomis. Tai gali būti visiškai nekalti žmonės, kurie gal tiesiog dėl savo e, šeiminių ryšių yra viena per kitaip susijęs su da, a, įtariamas nusikaltėliais. Ar šie duomenys yra naudojami ne vien tam, kad būtų tyriama kokios nors organizacijos ar asmens veikla, o gal jie naudojami yra tam, kad būtų pakengta žmonėms ir organizacijoms, nes esame girdėję tokio elgesio pavyzdžių. Ir mano šalis perdavė kažkada neteisingą informaciją tam, kad būtų pradėta karinė intervencija. Tai aš kalbu apie teiginius apie masinio naikinimo ginklo kūrimą Irake. Ir Dar gal toks lengvabūdiškas klausimas, kaip žmonės, kurie yra sekami, gali išse, sužinoti, kad jie yra sekami. Ir paskutinis klausimas, kaip galima būtų parengti, kokius teisės aktus galima būtų parengti tam, kad uh, galima būtų reglamentuoti sekimą ir taip užkirsti kelią nelegaliam sekimui. Uh, Ponas Torvalds, dėkoju, ponė pirmininkė, esu keistoje padėtėje. Rugsėjo 11 dieną aš buvau Manhetene ir po to beveik ketverius metus aš e, žmonėms pasakojau e, apie tai, kaip buvo sureaguota į išpolį. Vertinant teisinę sistemą ir tai, kas vyksta, juk kibernetinėje erdvėje nėra e, valstybės skiriančių linijų, valstybinių sienų. Negali sakyti, čia yra Švedijos kibernetinė erdvė, o čia jau JAV. Ir, ir, užsijim, ir, ir duomenis renka pusiau tarp tarptautinės e, žvalgybos organizacijos. Ar jūs taip pat matote šią, šią situaciją? Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad mes, politikai, galime sakyti, kad visame tame reikale yra tam tikro dviveidiškumo. Dviveidiškai elgisi ir žiniasklaida. Mūsų pranešėjai labai tiksliai pasakė, kas iš tikrųjų vyksta, bet dažnai paprastos žiniasklaidos atstovai e, pateikia neva pritrenkiančių faktų, gazdina žmonės, tačiau tuo būdu lyg ir pristatoma nauja pasaulio tvarka. Įmamas ir organizuoti ir kontroliuoti žmonės ir informaciją, vos nemintis, tokia būtų mano įžanginė kalba. Ir šiaip norėčiau užduoti du klausimus. E, pasisakiusiems žurnalistams. Kadangi jūs vykdėte rimtą tyrimą šioje srityje, atsižvelgiant taip pat ir techninės detalės, norėjau paklausti, ar nekilo sunkumų jūsų tyrime? Ką galėtumėt pasakyti? Skandalas parodė visą eilę informacijos. Ir norėčiau paklausti, ar čia neiškyla kažkokios slaptos galios fenomenas. Tarnybos keičiasi duomenimis tarpusavyje, tačiau nieks nežino, kur galiausiai ta informacija patenka ir kaip ta informacija galiausiai yra panaudojama. Akivaizdu, kad tai turi įtakos ekonominiai ir finansiniai padėčiai, tačiau Kaip tai vyksta, kokiais atvejais tai vyksta ir koks yra siekiamas tikslas. Kadangi žinome, kai kurie svarbus sprendimai yra priimami tų organizacijų, kurios yra faktiškai slaptos, ar iš dalies slaptos, ar tai būtų Bilderbergo ar trišalė grupė. Tai galim a, kelti klausimą, kam tarnauja tas masinis šnipinėjimas, ar jis nėra susijęs su kokiom slaptom galiom, kurios sprendimus priima dar anksčiau negu priima jos mūsų demokratiniai režimai. Pirmininkas, mūsų komitete e, paprastai laikomas disciplinos daugelis kolegų norėjo pasisakyti. Mes numatėme e, su trečiuoju svečiu video konferenciją. Ir tai yra Alan Rusbridger, The Guardian uh, e, vyriausias redaktorius. Um, vėlgi laiko laikysimės labai skrupulingai, 14 minučių. 30 minučių, atsiprašau. Videokonferenciją atregis esame pasiruošę. Pirmiausia, ko gero, išklausysime mūsų kolegų atsakymų, ponus Folrų atsakymo pirmiausia. Ir paskui dirbsim toliau, pereisime prie kolegos Rusbridger. Ačiū, kad sutikote praleisti pusvalandį su mumis. Dalyvauti šioje videokonferencijoje mums tai didelė garbė, turėt galimybę su jumis pasikeisti nuomonėmis apie jūsų E, darbą, apie tai, ką veikia The Guardian, kuriam jūs vadovaujate. Sveikinu ir jūs, kaip sveikinome, ir kitus mūsų konferencijoje dalyvaujančius kolegas. Norėčiau priminti kolegoms salėje, kad The Guardian šią vasarą paskelbė apie bendradarbiavimą, apie, nacional... apie bendradarbiavimą tarp nacionalinės slaptasias tarnybas ir kitas struktūras. GCHQ E, buvo viena ta struktūra, apie kurią buvo paskelbta informacija. Miranda ir Miranda vienas, Miranda du bylos jau buvo paminėtos. Tai yra tie dalykai, kurie yra susiję su 66-aisiais daugmaž metais. Tai ačiū ponui Rusbridger, kuris dalyvauja mūsų video konferencijoje mes, jeigu sutilptume į 15 minučių žanginį žodį, tuomet galėtume pasilikti laiko klausimams atsakymams. O paskui grįšime prie pono Foliorų ir pono Appelbaum. Jie galės atsakyti į tuos klausimus, kuriuos uždavė jiems. Pane Rusbridžer, žodis jums. Uh, well, thank you, and thank you for... Ačiū. Noriu padėkoti už kvietimą man dalyvauti šiuose diskusijose. Man tai atrodo labai svarbu. Ir savo e, pasisakymą pabandysiu aptarti tris dalykus. Visų pirma, diskusijų pobūdį. Pabandysiu papasakoti apie tai, kaip mes parengėme e, tą straipsnį. Taip pat noriu pakalbėti apie įstatymų kuriejų vaidmenį ir, ir parlamentų vaidmenį, kurį jie turėtų suvaidinti. Dar grįšiu prie prie tų temų. Visų pirma, mūsų pasirinkta tema ir jos apreptis. Tai tema, kurią jūs dabar nagrinėjate. Naujovė žvalgybinių duomenų rinkime, nauja tendencinė žvalgybinių duomenų rinkime, tai yra, kad stebimos ištisos gyventojų grupės. Tai naujovė, ji nebuvo tinkamai išanalizuota ir aptarta. Ir atrodo, kad visi nuo JAV prezidento teigia, kad, kad tas klausimas diskutu, diskutuotas, tačiau tų diskusijų nėra. Būtent todėl žurnalistų vaidmuo yra toks aktualus, nes kai kuriuose šalyse bandoma užgneušti tokių straipsnių pasirodymą. Uh, Noriu papasakoti, kaip mūsų parengtas straipsnis atsirado, buvo parengtas ir kaip mes jį ruošiame spaudai, su kokiais iššūkiais susidūrėme ir, ir kokia atsakomybė mums teko. Gegužės viduryje, kaip, kaip tikriausiai žinote, į mus kreipėsi Edvardas Naudenas. Reikėtų suvokti, kad jis kreipėsi į atskirą konkretų žurnalistą Glenn, Glenną Greenwaldą, kuris dirba Guardian laikraščiųjų. Jis taip pat domisi skaitmeninės informacijos erdve. Glenas Greenveldas yra teisininkas, jis turi savo e, internetinį dien, tinklaraštį ir jis taip pat yra žurnalistas. Jis kreipėsi į, į Snaudenas į jį kreipėsi todėl, kad jis labai atsakingai ir e, su, su, di, di, didelė, su, su dideliu žinių bagažu rašo tą temą. E, Guardian laikraštį e, internete skaito, per mėnesį skaito apie 80 milijonų e, internetinių skaitytojų visame pasaulyje. Glenn Greenwald yra ir to naujojo pasaulio dalis, ir, ir Guardiano dalis. straipsnio rengimas buvo sudėtingas, visų pirma, dėl jo temos tema e, įsiskver, įsilaužimas į žmonių e, e, telefoninius skambučius, e, žinutės, trump, trumpasias e, mobil, mobiliųjų telefonų žinutės, kitus e, komunikavimo fragmentus. Ir kadangi turime konf, informacijos iš konfidencialaus šaltinio, toks, tokia galimybė atsidaro, atsirado. Žurnalistas gyveno Rijo, pavyzdžiui, e, redak, redaktoriai dirba Romoje, o e, viską, e, viskam vadovauja žmonės dirbantis Londone, tai susiję ir su tam tikrais teisiniais sunkumais ir kliūtimis. E, JAV galioja kitokie įstatymai nei Junktinė karalystė Londone. E, nagrinėdami medžiagą straipsniui susidūrėme su saugumo aspektais, saugumo problemomis, kaip, kaip tą medžiagą traktuoti. Taip pat uh, reikėjo prisimti, redaktoriui teko prisimti atsakomybę ir nuspręsti, kur yra ta riba. Noriu pasakyti, kad mes visų pirmas nuspre, iš pat pradžių nusprendėme, kad neskelbsime jokios informacijos, kuri galėtų uh, at, padėti atpažinti agen, agentus arba sti, viešinti kitą informaciją. Manau, kad mes elgėmės atsakingai ir galiu pasakyti, kad mūsų bendravimas su Britų vyriausybė šis, štai buvo pripažinta ir 90 procentų e, rengdami panašius straipsnius mes kreipėmės į konkrečių įmonių atstovus, į vyriausybės atstovus ir e, išklausėme, ką jie turi pasakyti tą temą ir mes tikrai labai atsakingai elgėmės rengdami savo žurnalistinius straipsnius. Kažkurio momentu mums teko uh, e, apsvarsyti ir, ir sankirtos su įstatymais klausimą. Kai, kai, dėl kai kuriuose valstybėse galiojančių įstatymų, e, kai kuriuos straipsnius renkti sunku arba net neįmanoma apie tai rašyti. Ir aš tikiuosi, kad įstatymų kuriejai, kurie mūsų klausosi, pripažins, kad mes bent dviem atvejais ne, nepritarėme bandymams, bandymams įstatymais reglamentuoti e, žurnalistų darbą. Visų pirma, įstatymas dėl terorizmo. Dėl, e, įstatymas, kurio pagrindu buvo buvo su, sulaikytas Miranda nes buvo. Nes Junktinės karalystės vyriausybė pagrasino, kad imsis priemonių, jeigu mes nenusileisime. Ir būtent todėl dabar mes bendradarbiaujame su partneriais Amerikoje, nes Amerikos įstatymai, ypač pirmasis konstitucijos pakeitimas numato daugiau galimybių renkti straipsnių šią temą, bent nei Europoje. Ir man atrodo, kad dešimtasis straipsnis neprilyksta ne, ne pirmajam konstitucijos, JAV konstitucijos pakeitimui, nes juo iš esmės e, sukuriama galimybė pasipriešinti rengiamam straipsniui, neleisti jo e, paskelbti. Jungtinėse valstijose tokios galimybės nėra ir todėl mes naudojamės tą ta nauja atsiradusią galimybę žurnalistams. Renkamės, kur, kuris teisinis režimas yra mums palankiausias spaus, straipsnių spausdinimui, rengimui ir spausdinimui, jei to negalime padaryti Europoje. Būtent taip buvo parengtas, taip pat gimė ta, ta, ta istorija, taip rengėme straipsnį, remdamiesi turimą medžiagą. Taip pat iškilo komunikavimo ryšių saugumo klausimas, taip pat e, turimos medžiagos saug, saugumo aspektas. Kaip jau sakiau, mes, mūsų darbas vyksta komandiniu principu. E, redaktorių komanda dirbo draugė su Glenu Greenwaldu, pasitelkė jo patirtį ir žinias, panaudojame mūsų taip pat informacijos technologijų specialistus, taip pat teisininkų komandą. Mes e, ir, ir pasitelkus visas pajėgas galima atsakingai dirbti. Mes susilaukėme milžiniškų ieškinių dėl kai kurių savo straipsnių, bet manau, kad tai normalu laikraščio dar, darbinėme gyvenime. Ir siekdami, ir kaip jau sakiau, mes pasirinkame kitas, kitokią teisinę sąrangą tais atvejais, kai negalime skelbti e, straipsnio dėl teisinių kliūčių Junktinėje karalystėje. Taigi, šiek tiek apie tai, kodėl susidūrėme su kliūtimis ir, ir kodėl mes norime toliau renkti straipsnius ir dirbti atsakingai. Grįžtu prie to, nuo ko pradėjau. ankstesnėme, senajame pasaulyje viena valstybė žvalgė, užsiemė žvalgybinę veiklą prieš kitą valstybę. E, buvo pasitelkiama, pasitelkiamos e, technologijos, kurios leido šnipinėti konkrečius asmenis. Uh, O per pastaruosius 10-15 metų visa tai, viskas persikraustė į tokį pasaulį, kuriame sudaromos valstybių ir tarptautinių įmonių partnerystės ir, ir būtent apie tai mums pasakojo Snaudeno dokumentai, yra galimybė nu, išnipinėti iš, iš, ištisas e, gyventojų grupės, visus, kurie naudojasi elektroniniais bendravimo aparatais. Ir mes manome, kad tai neturėtų vykti be žmonių sutikimo. O to sutik, tą sutikimą gali duoti tik tuo atveju, kai turi informaciją, kai esi informuotas apie tai Ir diskusijos tuo klausimu turi vykti parlamente. Taigi negali vienu metu vyriausybės bandyti neleisti laikrašiams spausdinti panašių straipsnių ir tuo pat metu inicijuoti tokie, tokius de, debatus. Džiaugiuosi tuo, kad net vakar prezidentas Obama pareiškė, kad šios diskusijos yra reikalingos ir vien dėl to, kad gali kažką daryti, neturė, ne, nebūtinai turi tai daryti. Tai nereiškia, kad tu būtinai už, turi užsimti tą veiklą. Tuos, tas temas būtina diskutuoti, tačiau diskusijos įmanomos tik turint susijusią informaciją. Ir mes visi pripažįstame, kad reikalingas balansas tarp saugumo, privataus gyvenimo, laisvės, žodžio laisvės, e, e, steigimosi laisvės. Tačiau dažnai e, daugiausia dėmesio susilaukia ir labiausiai akcentuojamas yra saugumo aspektas šiuose diskusijose. Saug... Dėl saugumo sumetimo esą nereiktų skelbti šios informacijos. Vienas iš uh, E, Junktinės karalystės saugumo tarnybos darbuotojai pasakė, na, juk diskusijos vyksta, dabar jau galite užsičiaupti, palsėti. Diskusijos yra būtinos tam, kad žmonės duotų savo sutikimą, leistų, sutiktų, kad būtų e, naudojamos masinio sekimo priemonės šiame skaitmeninėme amžiuje. Ir tai ga, gali įvykti tik žurnalis, žurnalistų įsikišimo dėka. Džiaugiuosi, kad jūs e, surengėte šias diskusijas ir noriu išreikšti vilti, kad visi įstatymų, kurie visose pasaulio šalise, nuspręsdami ar leisti taikyti šiuos e, naujus metodus, naujas e, E, nepaprastai galingas technologijas. Nepamirštų, kad parlamentas turi užtikrinti pusiausvirą ir nuspręsti, kaip bus įgyvendinama kontrolė ir stebėjimas. E, egzistuoja stebėjimo egzistuoja galimybė e, leisti stebėti slaptam teismui prieimus sprendimą. Todėl parlamentas turi nuspręsti, ar, pakankamai, ar užtikrinama pakankamai kontrolė ir ar ateityje tai bus užtikrinta. Ačiū, kad paprašėte, pakvietėte mane kalbėti. Taigi, akcentavau tris dalykus. Būtina surenkti diskusijas, žurnalistai privalo dirbti atsakingai, o įstatymų kuriai privalo apginti žurnalistus ir svarstyti tem, tem, informaciją, kurią mes skelbėme, viešiname, rizikuodami, rizikuodami daugeliu dalykų. Ir būtent todėl įstatymų, kurie privalo apsaugoti, apginti žurnalistus ir skatinti tokias diskusijas. Dėkojame Jums, dėkojam Jums už Jūsų darbą, nes Jūs, kaip vyriausiasis Guardian laikraščio redaktorius, atliekate labai svarbu vaidmenį. Ir būtent jūs padėtėte mums išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Dėkojame jums, jums už tai, kad jūs dalyvavote šioje videokonferencijoje. Ir dėkojame jums už jūsų indėlį į mūsų šiandienos diskusiją. Norėčiau Jums priminti, kad penktą valandą mes turėsime dar vieną videokonferenciją, kurioje dalyvaus trys svečiai. Ir tuomet mes kalbėsime apie ešalon duomenų perėmimo sistemą. Ponas Koelio, ponas Schmidt ir pon, ponas Campbell dalyvaus šioje sesijoje. Ir uh, Žinome, kad e, mūsų, e, e, mums skirtas laikas yra ribotas, todėl aš paprašyčiau dabar narių trumpai užduoti savo klausimus ir po to steiksiu žodį ponui Foliorų ir Apelbaumui. Taigi, nariai pateiks jums tris klausimus Ir po to mes suteiksime galimybę mūsų kitiems svečiams atsakyti į uh, jau užduotus klausimus. Ponas Morais, dėkoju Jums, ponė, už tai, kad Jūs atvykote pas mus. Kiek, kiekvienas esate šioje salėje puikiai žino, kad būtent uh, Guardian pagalba ir Snowdenas ir, ir kiti dem, uh, demaskuotojai galėjo paskelbti savo, paviešinti e, jų turimą informaciją. Aš norėčiau užduoti jums štai tokį klausimą. Kitą savaitę Strasbūrė mes e, e, klausysimės pasiaiškinimą dėl Mirandos atvejo. Jis buvo plačiai svarstamas Europos Sąjungoje. Tuomet buvo pritaikytas kovos su terorizmu įstatymas neteisingai, mano supratimu. Uh, Ir buvo manoma, kad tas asmuo gali gabenti informaciją skirtą jūsų laikraščiui. Bet to žinome ir apie kitus netinkamus šio statymo pritaikymo atvejus. Jūs jau apie tai kalbėjote. Jūs esate atsakingas žurnalistas. Atsižvelgdamas į tai, kas e, įvyko su jūsų laikraščiu, kaip jūs manote, kaip visi šie įvykiai paveikė jūs ir jūsų kolegas? Ar tai reiškia, kad uh, yra išaldoma žurnalistų laisvė? Tai yra pirmas klausimas. Ir antras e, klausimas yra štai toks. Jūs minėjote, jog jums vienas e, aukšto lygio pareigūnas pasakė, kad gana jau pasišnekėjote apie visus šios klausimus užtenka. Kaip jūs į tai e, sureagavote? Ir uh, Kaip, ar ketinat jūs kada nors paskelbti visą Snaudinų pateiktą informaciją, ar jūs tiesiog uh, darysite viską, kad būtų pakeisti dabar galiojantis įstatymai? Štai tokius turiu jums klausimus. Dėkuoju, ponai Marais, ponas Fos ir ponas Olbrecht ir ponia Veržat paprašė dar žodžio. Kolegos, aš prašyčiau tuomet kalbėti neilgiau nei po vieną minutę. Taigi, po vieną minutę ir tuomet visi galėsite užduoti savo klausimas. Taigi, trumpai prašau. Trumpai. Kaip visada, mes vėluojame. Vėluojame, taigi prašau kalbėti trumpai. Dėkuoju. Buvo iškeltas spaudos laisvės klausimas, žurnalisto darbo laisvės klausimas. Ar jums nesusidaro toks įspūdis, kad spaudos laisvė yra ribojama. Kai iškyla klausimas dėl bendro saugumo. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad vidaus kontrolė, kurią vykdo žvalgybos tarnybos, e, kad tos tarnybos veikia nekontroliuojamos, niekas jų nekontroliuoja, nei parlamento atsakingos struktūros, nei kitos. Norėčiau paklausti, ar Guardian teko mokėti, kad gautų šią informaciją. Dėkui. Pone Intveld. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui Rasbridžiui už labai įdomų pasisakymą. Jūs e, paminėjote da, ieškinius. Ar jūs e, neketinate taip pat kreiptis į teismą ir apskūsti vyriausybės veiksmus? Aš kalbu apie jūsų kietųjų diskų sunaikinimą. Ir antras klausimas yra štai toks. Man būtų labai įdomu sužinoti, kodėl jūsų kolegos e, Europoje nėra susirūpinę dėl to, kas vyksta. Kodėl žurnalistai nepasipriešina, nesukyla, juk pažydinėjimos yra jų teisės. Ir trečias klausimas, kaip jums atrodo, ar mums reikėtų Europos lygmenių užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Jūs minėjote, kad JAV, pavyzdžiui, galiojančios nuostatos yra griežtesnės. Ir paskutinis klausimas. Panašu, kad tie, e, kurie e, per Levinson e, tyrimą garsiausiai reiškėsi dabar ir nori sunaikinti jūsų kompiuterių kituosius diskus. Dėkoju. Labai trumpai prašau. Dėkoju Jums, ponė Rasbriš, turiu vieną klausimą. Jūs minėjote, jog nebūtinai reikia naudotis visai, visai, visomis techninėmis galimybėmis. Kaip jums atrodo, ar sistema, kuri leidžia stebėti visą telekomunikacinį ryšį, neturint sprendimo, nepažydinė demokratinės visuomenės vertybių ir laisvės žurnalistikos vertybių? Pane Viržat. Pone pirmininkė, labai trumpai nes mano klausimas yra susijęs su tuo pačiu, ko klausė Sofija Intveld. Jūs minėjote, kad žurnalistų apsaugos sistema Junktinėse valstijose yra efektyvesnė. Ir ten Junktinėse valstijose paskelbėte tokią informaciją, kurios negalėjote skelbti savo šalyje, Junktinėje karalystėje. Tuo būdu jūs parodėte, kad žurnalistai turi būti saugomi, kad būtina tam priimti reikiamas ir efektyvės priemonės. Norėčiau jūsų paklausti, ar galėtumėte pateikti mums porą treitą siūlymų dėl to, kokius teisės aktus reikėtų priimti ES lygmenių? Kas būtų jums prioritetai, prie kokių klausimų turėtume labiausiai padirbėti? Ačiū. Dėkuoju, ponė Veržet ir ponė Rasbridžiai. Žodis jums. Pirmiausia, aš turiu atsiprašyti dėl savo kalbinių įgūdžių. Aš atsakysiu jūsų klausimus angliškai. Ir du klausimai buvo patekti į anglų kalbą ir dėja aš negirdėjau šių klausimų vertimo, bet tai tuos, kuriuos supratau, aš pabandysiu atsakysiu angliškai. Pirmasis klausimas. Kaip e, visos šios intervencijos paveikė e, žurnalistiką apskritai? Kaip e, kovo su terorizmu teisės aktai kenkia mums? Aš dėja turiu pasakyti, kad be abejo poveikis bus tik tai neigiamas, nes mums trukdoma dirbti. Buvęs e, CŽV pareigūnas e, rašo tinklaraštį ir, ir jisai e, pasakė, kad taip yra kaišiomi pagaliai. Pagali, pagaliai ratus. Ir be abejo mums grėsintis draudimai vienai per kitaip pakenks e, žurnalistikai. Antras klausimas e, susijęs su demaskuotojais. Ir ar galima paskatinti jos veikti aktyviau? Aš nelabai įsivaizduoju, kaip tai galima būtų daryti. Egzistuoja tam tikra asimetrija, kad, kad mes skelbėme, viešiname informaciją, kurią nutekino e, Snaudinas, bet nieko nerašome apie tai, ką nutekina e, Kinijos ar Rusijos žurnalistai. Bet mes norėtume be abejo e, turėti tokią informaciją. Bet jeigu mes vakaruose da, įkalinsime tokius demaskuotojus, taigi kaip mes galėsime paraginti uh, žmonės Kinijoje ar kitose šalyse e, viešinti e, jų turimą informaciją. Indijoje nesnei buvo išpažintas namų straipsnis apie tai, kaip vienas e, demaskuotojas žuvo tai Indijoje po to, kai paviešino slaptą informaciją. Šios asmenys reikia saugoti. įstatymų nu, normų, kurios leidžia imtis e, e, veiksmų prieš demaskuotojus. Ir tai, kad e, yra ir kitų teisės aktų, kurie neleidžia skleisti jų pateiktos informacijos neleidžia mums tinkamai dirbti savo darbo. Buvo pateiktas dar vienas klausimas anglų kalba, ar Guardian laikraštis ketina kreiptis į teismą. Ne. E, dėl to, kad aš savo norų e, savo norų priėmiau sprendimą dėl to, kad aš nenorėjau, kad įsigaliotų teismų draudimas man užsimti e, žurnalistiniu darbu ir kad nebūtų trukdoma e, kitiems Guardian laikraščio žurnalistams dirbti pasaulyje. Kitas klausimas. Kodėl Europoje nesukyla žurnalistai? Kai kuriuose šalyse aš susilaukiau labai aiškios paramos iš e, įvairių, e, e, įvairių šaltinių. Ir, pažiūrėjau, galima būtų sėti šį klausimą ir su reakcija Junktinė karalystė ir Levinson tyrimu. Na, ko gero, žmonės nesugeba pamatyti platesnio konteksto ir nesupranta, kad tokie vyriausybių veiksmai trukdo žurnalistams dirbti. Uh, Mes turėtume turėti galimybę atvirai kalbėti apie visus šios klausimus. Gal e, tai įtakoja nacionalinės kultūros e, ypatumai, o gal ir žvalgybos tarnybų e, metodai, nes jie gali skirtis įvairiose šalyse. Man atrodo, kad žmonių reakcija priklauso nuo kiekvienos šalies ypatumų. Ir kai kuriuose šalise, kaip jau minėjau, mes susilaukime didelio pritarimo da, ir Snowdenas, ir da, Greenwaldas taip pat da, yra dėmiami aktyviai kai kuriuose šalise. Taigi reakcija buvo da, nevienoda Ir Levinson trimas, ko gero, tai taip turėjo įtakos e, tam, kaip buvo sureaguota į visus šios įvykius Junktinė karalystė. Aš nesu teisininkas. Aš žinau, kad yra dešimtasis straipsnis galiojantis Europoje. Jis buvo perkeltas į e, Junktinės karalystės teisyną ir galima būtų užduoti klausimą, kodėl uh, daugumo žurnalistų nuomonė, dešimtasis straipsnis neturi tokio pat svorio, kuri turi Amerikos konstitucijos pirmasis e, pakeitimas. Man atrodo, kad e, žurnalistai Europoje galės pritarti man, kai aš sakau, kad e, mes, žurnalistai, nesame apsaugoti taip, kaip yra apsaugoti žurnalistai JAV. Nesu teisininkas, kaip jau minėjau, galiu užsakyti tik tai savo asmeninę nuomonę ir kalbu kaip žurnalistas. Žurnalistams turėtų rūpėti tai, kas aiškėja iš paviešintos informacijos, pirmiausia dėl to, kad tokia, toks sėkimas ir stebėjimas kenkia patiems žurnalistams. Taigi E, dabar valdžios e, e, institucijos gali rinkti ne vien jūsų elektroninio pašto dėžutės turinį, bet rinkti metaduomenės. Tai yra tai, kam jūs rašote, su kuo susirašinėjate, kokios informacijos ieškote, kokiuose serveriuose. Tai yra metaduomenės ir gali atrodyti, jog jie yra visiškai nekalti, tačiau jie yra renkami didžiuliais kiekiais. Ir ta informacija atskleidžia visą vaizdą apie tai, su kuo bendrauja žurnalistai ir kaip jie tai daro. Ir tai kelia didžiulę grėsmę e, žurnalistams. Tokio masinio sekimo e, programos yra labai pavojingos. Man teko klausytis įvairiausių du paskaitų apie tai, kokie pavojai man dabar gali e, e, grėsti, dėl to, kad buvau nutekinta informacija. Ir dabar keista, kad tie žmonės, kurių informacija buvo nutekinta, kaip tik ir turėtų sugebėti ją geriausiai apsaugoti. Deja, į klausimus pateiktus ne, ne anglų kalba aš negalėsiu atsakyti, Tai e, ko gero yra mano kaip anglo trūkumas, jis jums ko gero yra žinomas Europos parlamente. Priežiūra. Kažkas klausė, ar toks mas, masinis duomenų rinkimas atitinka demokratinės visuomenės principą. ar mums reikia turėti kažkokių slaptų teismų, ar, mums, ar reikėtų keisti mūsų, mūsų teisinę sistemą. Ir, ir, uh, ir JAV, pavyzdžiui, teigiama, kad tam tikrais atvejais teismai tiesiog yra verčiami priimti uh, vienokį ir kitokį sprendimą. Ir galima kalbėti apie tai, kad jie savarankiškai priima sprendimus. Nežinau iš tikrųjų, kiek kongreso ir parlamentų vykdoma įvairių institucijų priežiūra yra veiksminga. Sunku yra iš tikrųjų pasakyti, kas ką labiau įtakoja. Aš nežinau, pavyzdžiui, ar, ar mūsų turime dokumentai yra tie patys, kurios turi e, kažkokios kitos tar tarnybos ir jie žino, ką konkrečiai mes turime ir mes žinome, ką jie turi, taigi čia viskas yra labai slapta. Žurnalistai turėtų aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje. Visi dabar supranta, kad ši diskusija yra reika, e, reikalinga. Vyriausybės niekuomet neskatins tokių diskusijų, o, o žvalgybos tarnybos niekuomet nesidžiaugs tuo, kad mes svarstome jų veiklą. Ir aš prašau, apsaugokite mus, apsaugokite žurnalistus, pagalvokite ir apie priežiūros mechanizmus. Kaip to, tokia priežiūra galėtų būti prasminga? Nežinau, kas galėtų vykdyti tokią priežiūrą. Bet vienai per kitaip tai turėtų būti įstatymų leidėjai ir jie turėtų turėti teisę palyginti mūsų turimą medžiagą. Ir aš būtų labai dėkingas, jeigu jūs pasiūlytumėt mums, ką mes galėtume daryti dabar su visa mūsų turima medžiaga. Taigi kaip galim būtų palyginti visą tą medžiagą ir kokia medžiaga yra teikiama priežiūros institucijai. Nes uh, Tik tuomet priežiūros institucija galės priimti teisingus sprendimus, remiantis turimą e, e, visą išsame tikrą informaciją. Dėkojame ponui Rasbridžiui. Prašau dar vienos minutės. Aš tiesiog norėčiau Jums e, pasakyti, kad ponia Veržėt uždavė Jums klausimą apie tai, kaip ES galėtų geriau apsaugoti žiniasklaidos laisvę. Ir e, kolega iš Vokietijos paklausė, ar jūs kada nors esat, jūsų laikraštis, ar yra kada nors sumokėjęs tokiam demaskuotojui, kad jisai pateiktų jums duomenis. Taigi, jeigu tiesiog galėtumėte atsakyti į šios klausimus. Uh, Ačiū. Turėjau keletą klausimų apie žurnalistų darbą. Uh, Ar jūsų nuomonė žurnalistiniam darbui neturėtų būti jokių ribų apribojimų, jeigu e, iškyla nacionalinio saugumo aspektai. Ar jūs manote, kad nei parlamentas, nei teisėjas neturėtų niekaip kontroliuoti tos tų domenų ir tos informacijos. Ir kitas klausimas, kurį uždaviau, ar jūs mokate e, už gaunamą informaciją. Ponas, toliau jums žodis, ponas Rasbridž. Dėl mokesčio ne, mes nemokėjome už informaciją. E, klau, į klausimą apie parlamentą ir teisėjus, manau, atsakiau savo ankstesnėme pasisakymą. Ir ar mes manome, mes suvokiame, kad yra kažkokios ribos, kurias brėžia saugumas. Mano atsakymas yra ta riba nubriežti yra nepaprastai sunku. Ir manau, kad rengdami, dirbdami atsakingai kaip žurnalistai, mes labai aiškiai atskiriame e, atvejus, kuomet iškyla rizika, pavojus nacionaliniam saugumui ir atvejus, kai tai susiję su žmonių saugumu, žmonių privačių domenų apsauga, jiems naudojantys e, įvairiais mobil, įvairiomis ryšio priemonėmis. E, jeigu e, mes klausytume, kuomet mums sakoma, nespausdinkite šito ar kito straipsnio, tuomet tokios diskusijos kaip ši nevyktų, nes niekas nieko nežinotų. Uh, Taigi, kaip jau sakiau, manau, kad tą balansą užtikrinti yra tikrai labai sunku. Manau, kad tokie atsakingi e, laikrašiai kaip e, The Guardian, New York Times ir Washington Post nus, dirbdami siekia užtikrinti balansą, bendradarbiaudami su susijusiamis institucijomis ir manau, kad jų balsas turėtų būti ne vienintelis girdimas šiuose diskusijose. Prancūziškai uždavusiai klausimą atstoviai, kalbant apie apsaugą Europoje, dar kartą pasakysiu, nesuprantu, kodėl dešimtajame straipsnyje nėra e, išsamių nuostatų dėl apsaugos ir Nu, numanomo poveikio. Jungtinės karalystės teismuose mes raginame, skatiname pasitelkti dešimtąjį straipsnį. Manau, kad jis yra tikrai labai naudingas, bet šio, vertinant šio laikinę mūsų teismų jurisprudenciją, Bet kuris žurnalistas tikriausiai jums pasakytų, kad jo nuomonė dešimtasis straipsnis neužtikrina visapusiškos žodžio laisvės apsaugos, kurios norėtume. Pirmininkas, ačiū, ponė Rasbridž, už e, galimybę pasikalbėti su jumis. Noriu priminti, kad mūsų dar laukia nemažai darbo. Ačiū ir linkime jums sėkmės. Grįžtame prie e, kalbėtojų, kurie yra šiapus ekranų ir šalia manęs šioje tribūnoje. Labai ačiū Jums už Jūsų kantrybę, už tai, kad išklausėte visą šią videokonferenciją. Dabar žodis Jums atsakyti, sureaguoti ir pasisakyti, ponas Foliohu. Ko gero, turėčiau pradėti nuo tų klausimų, kurie leistų matyti šiek tiek labiau perspektyvą norėčiau susitelkti labiau prie Prancūzijos aspektų, bet problematika turbūt ir kitose šalyse bus panaši. Susidaro toks įspūdis, kad dar prieš rugsėjo 11 prasidėjo technologijų naudojimo žvalgybos tikslams. Visą tai prasidėjo atsiradus internetui. Na ir aišku, dar vienas dalykas, kuris viešai neminimas, yra tas, kad kodavimas atsirado ir viešojoje erdvėje Žvalgybos tarnybos tai išgyveno kaip absoliutų siaubą. Tie asmenys, kurie vadovavo prancūzijos žvalgybos tarnyboms, šipsodamiesi sakė, tačiau prasukasti dantis, kad kodavimas, kuriuo galės naudotis visi, e, reikš, kad prancūzijos žvalgybos tarnyba taps institucija be jokios veiklos, galbūt e, jie taps bedarbiais. Manau, tuomet jie neturėjo visos informacijos vyko labai stipri lobistinė veikla parlamentuose, administracijos struktūrose tam, kad, kad kodavimo naudojimas viešoje erdvėje būtų įteisintas. Prancūzijoje man susidaro toks įspūdis, kad dėl technologijų revoliucijos atsirado masinis duomenų rinkimas ir e, žvalgyba yra glaužiai susijusi su šalies suverenumu. Tikslas buvo būti autonomiškiams, turėti tokias priemonės, kurios reikštų, kad galima priimti sprendimą, kuris būtų teisingas ir jis būtų nepriklausomas nuo valstybių sąjungininkų ar draugų perduotos, perduotos informacijos. Kas kam būtų taikomas šis duomenų rinkimas, kad, kad, kas daromos tais duomenimis. Prižiūrime esam visi. Alenas Rosbridger minėjo, kad tas duomenų rinkimas stengiamasi sumenkinti, tačiau Daug dažniau duomenys renkami ir kaupiami daugiau negu klausomasi telefonų, nes telefonų žmonės kalbasi nedaug. Tačiau, kai sukaupiami tie metaduomenys, tai tuomet galima detaliai atkurti žmogaus gyvenimą, kur jisai mėgsta lankyti, su kuo draugauja, su kuo bendrauja, kaip dažnai lankosi vienose ar kitose vietose. Taip galima atkurti iš tikrųjų ištisą žmogaus gyvenimą. Ir kai kitos prancūzijos tarnybos prašo iš DŽSÖ e pobūdžio duomenų, viskas vyksta štai kaip. Pasakoma žmogaus pavardė ar įmonės pavadinimas, adresas. DGSE e, pasitelkia savo superskaičiavimo mašinėlę ir ištraukia tuos metaduomenis, kurie yra sudaromi tam tikram laikotarpiui, kurio prašoma iš anksto ir ši struktūra DGSE neperduota kitoms tarnyboms, kontržvalgybos tarnybai ar mūtinės tarnybai ar finansų e, pažeidimų tarnybai neperduota tokių bruto duomenų. Tie duomenys apdorojami, kad tie duomenys būtų pateikiami išmaniai. Ir ta pridėtinė vertė ir patenka į prancūzijos institucijų rankas. Kas gali būti tokios informacijos taikinys? Aišku, ga, pasitelkiant šias priemonės galima kovoti su terorizmu, tačiau mūsų tyrimo metu buvo pasakyta, kad e, nekarta buvo kreiptas informacijos tais atvejais, kai vidaus žvalgybos tarnyba klausė duomenų apie asmenis, kuriuos man esant pavojingus, pavyzdžiui, valstybės vadovo aplinkai. Bet juk jeigu esate įtariamas kaip potencialiai pavojingas, e, jūs galite sulaukti tyrimo savo atžvilgių. Gali būti politikas, advokatas, e, Europos parlamento narys, netaip svarbu. Jeigu motyvas yra e, kenkimas šalies saugumui, to pagrindimo užteks, kad apie tokį asmenį būtų atliktas tyrimas, kad būtų galima gauti duomenis apie jį. Tai yra gana abstrakti formuluotė, tačiau tyrimas vyksta. Ir tas tyrimas vyksta ne, nekontroliuojant niekam, jokiai instancijai. Buvo klausima, ką apie tai manote žmonės, kurie vadovauja toms tarnyboms. E, Žakob, mano kolega, minėjo, ką tik tai, kad panašiai, panašių atvejų ir jo šalyje. Tie žmonės, kurie vadovauja toms struktūroms, žino, kaip man vykstant tyrimui buvo pasakyta, kad tai, ką jie daro, tie tyrimai nėra nelegalūs, jie yra tiesiog alegalūs, egzistuojantys šalia teisės principų. Nes galima pasiekti kitas priemonės, kurios nereguliuojamos įstatymais. Tie žmonės e, turim omeny tai, kad vieną gražią dieną gali atsidurti teisme. Kai kas galbūt bijo tokio dalyko, kiti galbūt nebijo. Tačiau jie dirba savo darbą, manydami kažkur, kad e, jie greičiausiai į teismą nepateks. Ir jie mano, kad e, teisėjai niekada neturėtų į tą žvalgybos pasaulį įžengti. Čia mes kalbame apie tą tokį nestandaro, jeigu taip galim pasakyti, duomenų saugojimą, nes jie nuteka iš vienų struktūrų į kitas. Ir taip pat siekiama didesnio efektyvumo logika. Prancūzija nori būti tokia pat gerai pasirengusi kaip ir kitos šalis, kovojant su terorizmu ir panašiai, jinai turbūt tokia pat galinga ir efektyvi kaip ir valstybės kaiminės. Ta informacija, kuri yra surinkta, suklasifikuota ir kurią valdo DGSE, yra naudojama dviejų policijos tarnybų. E, kai yra policijos tarnybos, kurios kovoja su tarptautiniu terorizmu ir kurios dirba ir už Prancūzijos ribų. Tokiais atvejais egzistuoja tiesioginis ryšys tarp tarnybos vadovų ir DGSE. Tuo būdu galima prašyti informacijos apie žmonės, kurie laikomi tariamaisiais. Jei, pažiūrėjau, iš Prancūzijos keliavo į kažkokią kitą šalį ir panašiai, e, apie tokias negalima gauti informaciją. O paskui juridiškai tas dalykas yra puikiai aprengiamas, pasteikiant įvairias technikas. Protokole, pažiūrėjau, teisinėme jūs galite pasakyti, kad buvo sulaukta anoniminės informacijos ir taip toliau ir panašiai pasitelkiamos tokios formuluotės, tipinės formuluotės, kurios rodo, kad e, galima pateisinti asmens sėkimą. Be abejo, tai yra teisinė problema, Nes galima tokiu atveju teikti, kad nebuvo atlikta kontraekspertizė ir kad buvo laikomasi visų nustatytų taisyklių. Taigi šie, ši tokia autonomija tų žvalgybos tarnybų nereiškia, kad nėra keičiamasi duomenimis. Paskui, po rugsėjo 11-osios, atsirado ir politinis pagrindimas tokiam sekimui, tokio sekimo veiklai. Prancūzija. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, buvo suirinktas klausimas senate DGSE direktoriaus. Ir ten jis pasakė, kad egzistuoja bendra duomenų bazė. Ir svarbiausios vakarų valstybių žvalgybos tarnybos E, kovojančios su terorizmu naudojasi visos kartu tą duomenų bazę. Junktinės valstijos nuolatos kreipiasi į Prancūziją. Ir, pavyzdžiui, Prancūzija yra geriau žinanti Sahelio regioną. Tad informacijos Junktinės valstijos Prancūzijos klausia apie Sahelio regioną. Tiesiog galima, galima sulaukti skambučio ar kažkokio prašymo tiesiog pateikti paskutinio mėnesio duomenys apie Sahelio regioną Tai yra duomenys apie tam tikrą zoną. Ir informacija surenkama. Tokiu būdu keliauju iš Prancūzijos į Sahelį, iš Sahelio į Prancūziją. Tie duomenys yra surenkami ir be jokios kontrolės šie duomenys patenka, patenka iš Prancūzijos žvalgybos tarnybų rankas į amerikiečių žvalgybos tarnybų rankas. Nenorėčiau užimti per nelik daug jūsų laiko. Dabar dėl tų demaskuotojų. Nebuvo paminėtas dar vienas dalykas. Yra didžiulis skirtumas tarp Snaudeno pasirinktų veiksmų ir Wikileaks. Čia mes kalbam apie žiniasklaidos priemonės, apie laikrašius. Mes kalbam apie atsakingą informacijos pateikimą. Nes ne viskas yra išpilama į viešą erdvę, jeigu taip galima sakyti, be jokios atsakomybės ir nepaisant to, kas paskui bus. Mums tas tyrimas, kuriuo, kurį mes pradėjome, yra visiškai legalus veiksmas. Ir e, diskutuoti apie viešąją laisvę ir teisės ir asmens laisvės ir teisės yra labai svarbu. Labai dažnai yra pateikiamas argumentas, kad tas žmogus vyko į Hongkongą, o paskui, pavyzdžiui, pabėgo į Rusiją. O Hongkongas buvo ta vieta, kur tas žmogus galėjo pasinaudoti tam tikrą laisvę, palaikyti kontaktus su Potras ar Gengelvald, tai yra tie asmenys, su kuriais jam buvo būtina susisiekti. O Rusiją jis pasirinko ne dėl to, kad norėjo ją pasirinkti, tai yra ta vienintelė šalis, kuris sutiko jį priimti. Kai dėl spaudos laisvės ir baigsiu šią savo pastabą, aišku, kad yra tam tikrų potencialių grėsmių ir manau, kad pasižiūrime, kiek veikia tų sekimo programų, duomenų rinkimų ir saugomų programų Prancūzijoje, Junktinėse valstijose ir kitur, manau, kad mes tik pradedam dar suprasti, kokia veikia sistema kurios dėka kišamas į mūsų gyvenimą. Suprantama, e, didžiausios valstybės tikrai tą priemonę naudojasi ne tik kovai su terorizmu, ir tiek vykstant ekonominiams, tiek politiniams karams ta informacija yra naudojama. Ir artimiausiais mėnesiais ir metais žurnalistai toliau dirb savo darbą. Ir aš manau, kad paaiškės, kad visos valstybės, netgi tos, kur žurnalistų teisės įstatymus saugomos tvirtai, pajus irgi stipresnį spaudimą. Galbūt sulauksime grasinimų, galbūt e, atsidursime teismuose, tačiau aš manau, kad tos diskusijos vyks skausmingai žurnalistams artimiausiais metais. Dėkoju. Ačiū, ponia Falorų. Now. And now again, again, as we are way behind our schedule. Mes tikrai labai atsiliekame nuo darbo tvarkės ir norėčiau pasiūlyti štai kaip toliau dirbti per mums liekantį laiką. Mes dabar turėtumėme pradėti antrosios temos E, svarstymą, tai yra e, aptarti, kas buvo nuveikta po to, kai e, savo išvadas paskelbė laikinasis komitetas e, analizavęs ešelon duomenų perėmimo sistemos veiklą. Ir išklausyti pono Koelio, pono Gerhard Schmidt, buvusio Europos parlamento nario, e, kuris rengė e, pranešimą ešelon, apie ešelon sistemą 2001 ir taip pat ponas Campbell. Kadangi kai kurie e, svečiai privalo išeiti, noriu padėkoti pon, ypač ponui Applebaum. Išklausysime pono Applebaum pasisakymą ir po to suteiksime žodį ponui Gerhartui Šmitui. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą. Aš kalbėjausi su ponu Koelio. Mes aptarėme e, sukauptus tyrimus, sukauptą tyrimų medžiagą bei išvadas. Ir aš apsiribosiu tą medžiagą, tą informaciją, kurią išmanau. Jis puikiai žino visą smulkesnį informaciją. Noriu pasakyti keletą žodžių apie procedūras. Echelon sistema yra kitokia. Prism ir tempora sistemo atveju mes turėjome dokumentų, nereikėjo imtis detektyvų darbo, bet reikia padirbėti, kad suvoktum, apie ką yra ta detalė informacija. Jeigu peržiūrėsite e, dokumentus, kuriuos paviešino Snaudenas, turi juos įsigilinti, kad suvoktum, e, kad suprastum, ką reiškia ten vartojami terminai. E, tai nėra taip paprasta. Taigi proceso pabaigoje svarbiausia suvokti, ką ta sistema e, gali padaryti, ką jį pajėgi nuveikti ir tik tuomet gali e, ją tinkamai įvertinti ir pasidaryti atitinkamas išvadas. Todėl labai svarbu investuoti visas pastangas nagrinėjant tokią sistemą. Toliau, remdamasis patirtimi ir kadangi esu rengęs pranešimą, tą temą turiu pasakyti, kad lab, svarbu nepamiršti, kokią atsakomybę, su kokia atsakomybė tas darbas susijęs. Reikėtų labai kruopšiai išnagrinėti visus duomenys, kurias skelbėte pranešime, patikrinti visus šaltinius, e, duom, visus duomenys, kuriuos skelbėte, nes tai tikrai užtikrins geresnę jūsų pranešimo kokybę. O kalbant apie e, atliekamą darbą, manau, jūs turite laiko iki gruodžio mėnesio ir jums veikiausiai reikės susitarti dėl to, kokio turinio sieksite. Reikėtų nešvaistyti laiko uh, renkant duomenis, kurių negalėsite panaudoti. Tikriausiai pasitelksite specialistus iš JAV kongreso bei Britų e, institucijų, nes jie turi vertingos medžiagos, kuri jums kaip tik būtų naudinga. Reikėtų patikslinti štai ką. Echelon sistemos e, tyrimai atskleidė, kokia plačia veikla e, žvalgybos agentūros užsima, kokie yra jų techni, techniniai gebėjimai ir kaip jos yra finansuojamos ir taip pat ką, kokia veikla užsimti leidžia įstatymai. Mes nežinome tiksliai, ką tos agentūros daro, kas netitinka įstatymu. Tačiau tiksliai žinome, kas, ką žvalgybos agentūros, kokią veiklą žvalgybos agentūros gali vykdyti teisėtai. Taip pat rekomenduočiau jums įsigilinti į techninius procesus. Kalbant apie e, ryšių š, sekimą įsigilinkite į tai, kokios sistemos naudojamos, kaip, jo, kaip tai veikia. Tai gali būti, galime panduoti technologijas, tas techno, tech, technologijas gamina kitos, gamina kompanijos, kurios jas, to, tos, tech, tas technologijas e, tiekia į rinką ir tai susiję su duomenų išgavimu. Dar vienas dalykas, e, kuris anksčiau nebuvo problema, bet dabar tapo aktualija. NSA daug paslaugų perka iš privačių kompanijų, maždaug bet 70 procentų. Taigi ne, nebe pati agentūra atlieka daugelį darbų. Uh, Ir taip yra Snaudeno atveju ir tai reiškia tam tikrus dalykus saugumo požiūriu. Jie netgi naudoja privačių kompanijų telefonus. Apie tai irgi reikėtų pamastyti ir tuo pasidomyti rengiant pranešimą. Manau, kad vyriausybės, vyriausybė nariai jums tikrai ne, nebus linkę padėti, bent jau mano tokia patirtis. Ne visada e, tai, ką girdėsite, ką jums sakys, bus tiesa. Mums melavo Britai ir amerikiečiai dėl. Jie teigia, kad nebuvo susitarimo, iš tikrųjų susitarimas buvo. Toliau nacionaliniai parlamentai. Nacionalinių parlamentų. Nacionaliniai parlamentai nebūtinai noriai dalyjasi e, savo užduo, informaciją ir ne visada, jie ne visada džiaugiasi e, Europos Sąjungos kišimusi tyriamąją žurnalistiką užsimantys žurnalistai būtų naudingiausias šaltinis, kuris jums suteiktų naudingiausių patarimų. Bet, kaip jau sakiau, svarbu pasidomėti šaltiniais bei gaunamų duomenų patikimimu. Yra žurnalistai, kurie iš tiesų um, naudojasi remia savo e, straipsnius tikrais faktais ir yra labai kūrybingų žurnalistų, kurie tiesiog nori parduoti straipsnį. Taigi, kaip, kaip jau sakiau, nepriimkite visko, ką jums sakys, už grįną tiesą, viską reikia tikrinti. Toliau saugumas ES institucijose. Kaip žinome, ES atstovybė e, Vašingtone kaip paaiškėjo, buvo sekama, buvo įranga, kuri leido šnipinėti. Ten buvo įranga, kuri leido šnipinėti. Ir dabar, ir, anks... ir tada, ir dabar mes kritiškai vertiname tai, kad nėra kontržvalgybos jokios kontržvalgybos. Turiuomenį tarybą, komisiją. Man atrodo, kad visiškai neprimtina tai, kad es atstovybėje Vašingtonė nėra taip vadinamo saugaus kambario, saugios patalpos, kur galėtų vykti konfidencialūs pokalbiai, juk Mm, nesunku padaryti prielaidą, kad šnipinėjimo veikla vykdoma. Reikėtų pasidomėti, kokie teisės aktai numato kokią apsaugą šioje srityje. Pavyzdžiui, siunčiant elektroninį laišką nežinote, kaip tas laiškas keliauja per Ameriką ar per Kiniją dėl įvairių sumetimų. Tačiau galima šalyje patvirtinti teisės aktus, kurie reikalautų, kad e, šalies viduje siunčiami, siunčiamos elektroninės žinutės keliautų per nacionalinius e, serverius. Toliau. toliau nagrinėdami duomenis ir bandyti suvokti, kaip jūsų duomenis apdarojami ir panaudojami, galite išsiaiškinti, ar, ar jūsų duomenis perdodami jungtinėms valstijoms, metaduomenis gali būti perdodami. Tiesiog reikia išnagrinėti sąskaitą. Uh, už paslaugas ir galima išsiaiškinti, nemažai išsiaiškinti, kaip apdorojami duomenys konkrečioje šalyje. Jeigu už ES ribų, man atrodo, gali, čia jau gali iškilti problemų. Ačiū. Labai dėkoju mūsų buvusiam kolegai, ponui Šmit. Na kągi. Dabar galime sugrįžti prie pirmosios sesijos ir suteikti žodį ponui Appelbaum, kad jisai atsakytų jam pateiktus klausimus. O po to mes perėsime prie e, antrosios šio renginio sesijos ir suteiksime žodį ponui Koelio ir mūsų svečiui, ponui Campbellui. Pone Bembaum, prašau. Dėkuoju Jums labai įdomu man kalbėti po to, uh, kai buvo pasakota apie Ešelono e, ataskaitą, tai David Campbellas e, buvo labai takingas asmuo, jis tikrai padarė man didžiulę įtaką, paaiškino man, kaip, kaip reikia priešintis e, sekimui. Ne visiems atrodo, jog sekimas visuomet turi būti slaptas, jis apie, daug apie tai kalbėjo. Klausimų pateikta labai daug, todėl aš pabandysiu kai kurios iš jų apibendrinti ir kalbėsiu kuo greičiau. Kuo, uh, greičiau. Šis klausimas yra labai uh, sudėtingas, labai kompleksinis. JAV, pavyzdžiui, mes uh, reikalaujame, kad, būtų, kad veiktų tie vadinamai bažnyčių komitetai. Uh, Nes yra žmonių, kurie uh, turi atsakyti kai kurios klausimus, bet jie dėl politinių ir kitų priežasčių negali, kadangi jie nėra politikai, jie negali e, atsakyti į tos klausimus. Panas Kembelas padėjo man surasti nemažai įdomios informacijos iš įvairių uh, specialių tarnybų. Jis norite išsiaiškinti, kokie, kokie yra specialių tarnybų gebėjimai. Mes galime su jumis pasidalinti mūsų turimą informaciją. Ir aš netgi galiu šią informaciją paskelbti uh, internete. Tai tiek. Jūs paminėjote e, tikslą. Specialiosios tarnybos turi padėti vykdyti kontrolę. Kaip sakė Alanas, e, politikai ir kitos e, grupės gali vykdyti žiniasklaidos kontrolę, jeigu jie trukdo gauti prieigą prie dokumentų ir reikalaujant, kad būtų keičiamos įvairių programų, keičiami įvairių programų pavadinimai, kad dažnai žmonės yra traukiami atsakomybėn ir visą tai daroma tam, kad būtų vykdoma kontrolė. Būtent tam ir naudojamos visos šios sistemos sekimas, e, tas slaptasis sekimas nėra žingsnis link totalitarizmo, ne, tai yra totalitarizmo apraiška. Bet įsivaizduokite, jeigu, pažiūrėjau, rasistinių pažiūrų turintis asmenys pradės naudoti šiomis sistemomis. Ir e, Prancūzijoje ir uh, Niderlanduose, da, žinoma, yra, yra atveju iš istorijos, kai, kai nu, naudojant specialiasis korteles buvo da, nužudyta nemažai žmonių. Ši informacija gali būti naudojama tam, kad būtų žudomi žmonės e, mūsų šalyse be jokio teismo leidimo ir be jokios bausmės. O taigi būtų pati tobuliausia cenzūra. Buvo patytas ir klausimas ponas Fospai pateikė. Jūs klausite, kaip naudojami yra šie duomenys. Aš galiu Jums pasakyti, kad pirmiausia, ekonominio šnipinėjimo e, tikslais naudojami šie duomenys. JAV teigia, kad e, ji naudojame savo e, slaptasis tarnybas užkerta kelią ekonominiam šnipinėjimui. Tačiau nes, tai nėra tiesa. Man atrodo, kad tikrai tai nėra tiesa. Uh, Nes panašu, kad argumentas yra toks, e, e, mūsų demokratiniai procesai ir e, metodai veikia, mūsų, kai mes juos taikome gerai, bet kai jūs pradedate tokius pat taikyti, tai aišku, kad jie yra neteisėti. Politinis persikėjimas yra dar vienas, e, viena šių domenų rinkimo paskirtis ir manau, kad labai svarbu yra suprasti, kad yra labai daug šnipų, kurie iš esmės yra nusikaltėliai ir jie mums teigia dabar, kad mes turėtume naudotis jų paslaugomis tam, kad apsisaugotume nuo įvairiausių grėsmių. Bet Juk taip mes pa, nesisaugome patys ir tikėdamėsi, kad jie mus apsaugos. Uh, Bet Vokietijoje, pavyzdžiui, mes matom, kad ir Vokietijos piliečiai, ir Vokietijos uh, verslas supranta, kad jie patys turi apsisaugoti. Ir Jei visos e, sistemos, visi tinklai yra nesaugus pagal apibrėžimą, tuomet turime didžiulę problemą. Ir būtent ir čia yra didžiaus, didžiausias disbalansas. Ponas Albrechtas e, minėjai, e, keli klausimą apie įvairių e, tarnybų ir agentūrų bendradarbiavimą. Agentūros ir bendradarbiauja labai aktyviai. Aš tą matau iš to, ką, ką mes girdime viešojo erdvėje, tai iš, galiu ta, apie tai spręsti ir iš privačių pokalbių, ir iš varių žurnalistų, skaitant ir iš tokios minų kaip Snaudenas. Specialiosios tarnybos paprastai tarnauja valstybės labui ir prieš kitų, visus, visų kitų subjektų e, interesus. Taigi, iš esmės, šios tarnybos beradarbiauja ir sutrikia savo jėgas tam, kad mums pa, e, pakenktų. Apie 70 procentų visų elektroninės žvalgybos duomenų uh, yra renkama bendradarbiaujant su kitomis e, e, agentūromis, kitų šalių agentūromis. Taigi mes galime apsaugoti net 70 procentų visų savo, 70 e, procentų visų savo duomenų, jei pareikalausime, kad agentūrų bendradarbiavimas vyktų pagal griežtesnės taisyklės. Įsivaizduokite, sakykime, jeigu, jeigu Kinija galėtų bendradarbiauti su amerikiečiais. Ir aš žinau, kad, kad kinai sugebėjo montuoti Vizerio sistemą į Google, į Google paieškos sistemą ir taip galėjo išsiaiškinti, kokie yra da, specialių tarnybų stebimi asmenys ir organizacijos jų teritorijoje. Aš turiu telefoną ir Ir jame yra montuota programa, kuri mane perspėjo apie tai, kad kas nors bando uh, rinkti mano duomenės. Ir beje, kai žingiau šį parlamentą, iškart man buvo pasakyta, kad telefonas pranešė, kad šiame pastate tokia sistema yra taikoma. Bet niekas e, mano e, žinučių ne, negalės perskaityti dėl to, kad aš taikau TOR programą, Text Secure ir kai kurias kitas programas. Ir uh, tyrinėdamas, kaip galima būtų kurti ir platinti kodavimo ir sekimo atsekimo e, sistemas, aš padedu e, įtvirtinti liberalią demokratiją, nes aš manau, kad mes visi turime teisę kalbėti atvirai, nebijodami, kad kas nors pasiklausinės mūsų pokalbių. Ir visos šios sistemos jau egzistuoja. Ir ko gero, jūs jų neturite, bet kodėlgi aš ją turiu? Kodėl jūs nesat instaliavę šių programų savo prietaisiuose? Juk jūs ko gero esate potencialus potencialiai slaptosios tarnybos gali jūs sekti. Nes panašu, kad slaptosios tarnybos teigia, kad jie, jie užtikrina mūsų saugumą, bet iš tikrųjų jie kaip tik padaro mūsų gyvenimą nesaugesnį. Washington Post e, laikraštis išspausdino nesnį straipsnį, kuriame nurodė e, skaičius. 52 milijardai eurų per metus yra išleidžiama slaptosioms tarnybams finansuoti ir paskaičiuokite, kokia didžiulė suma susidarys, e, e, e, jei skaičiuosime nuo 2001 metų. Ir aš, pažiūrėjau, nežinau, ar slaptųjų kalinių perdavimo programos buvo finansuojama šių lėšų ar ne. Kiti klausimai, pavyzdžiui, ar tos penkios valstybės e, - Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Junktinė karalystė ir JAV - ar šios šalis e, padeda e, viena kitai pažydinėdami savo įstatymus. Atsakymas būtų taip. Vašingtonė ne, net yra viena vieta, kurioje Amerikos ir Junktinės karalystės specialiosios tarnybos turi bendra, bendras patalpas. Ir man buvo netgi pasakyta, kad uh, jie turi net ir tiesioginio ryšio kanalus, tam, kad jie galėtų uh, periminėti uh, vieni kitų informaciją. Ar mūsų kompiuteriai yra nesaugus? Taip, visiškai yra, aiškiai, ir aš netgi galvočiau, E, ne vien apie jūsų kompiuterį. Pagalvokite apie brandolinės jėgainės, e, ligoninės, e, įvairias, įvairius kitus objektus. Nes čia mano atsakymas taip pat būtų taip, visi šie objektai nėra tinkamai apsaugoti. Visi šie specialių tarnybų pareigūnai gali, pavyzdžiui, įsikišti į brandolinio reaktoriaus valdymo sistemą. O ką, jeigu jie padarys kokią nors klaidą? Taigi jų veiksmų padariniai gali būti didžiuliai. Daug yra kalbama apie tai, kad programišiai, e, tie žmonės, kurie domisi tokiais dalykais, gali e, e, pakengti mums visiems. Bet įsivaizduokite, įsivaizduokite, kad nacionalinė saugumo agentūra kuri gali įsikišti visur, taip pat gali padaryti, padaryti klaidų ir tai tikrai būtų rimta problema. Ar įmamasi kokiu nors veiksmu prieš mane? Taip, aš buvau 27 kartus kviečiamas į, į teismą per pasarosius keturis metus, po to, kai uh, kilo iš uh, Wikileaks skandalas, egzistuoja ir kitų įvairiausių bandymų man pakengti. Uh, Yra įvairių teisinių priemonių, kurios tikrai yra labai grėsmingos. Pirmiausia dėl to, kad jose yra vartojo, kalbama yra apie terorizmą, kai kalbama apie Wikileaks. Ne, Wikileaks nėra ta teroristinė organizacija, ne, tai, tai yra tyriamosios žurnalistikos pavyzdys. Ir svarbu yra žinoti, kad The Guardian laikraštis padarė uh, klaidą, paskleidęs informaciją apie uh, um, uh, agentus. Uh, Ne Wikileaks taip, taip padarė, nes Wikileaks kaip tik labai atsargiai elgėsi. O valstybės departamentas e, nustojo minėti tą istoriją, po to, kai jie mano pavardę netyčia kai, kai kam paskelbė. Ir ne tik mano kompiuteriai, ne mano mobiliai telefonai, ne tik ma, mano uh, internetinės paskiros uh, e, atsiduria grėsmėje, bet ir, bet ir mano šeimos nariams taip pat grėsia pavojus. Ypatingai JAV teritorijoje. Pasitekdami te e, kovos su terorizmo e, e, argumentus, jie gali su manim daryti viską nesuteikdami man jokios teisės kreiptis į, į, į savo teisininką. Ir jie gali mane sužlugdyti visiškai, bet būtent dėl visų šių priežasčių aš e, persikraušiau į Berlyną ir dabar gyvenu Vokietijoje. Gerai, geriau yra būti emigrantų Berlyne, nei Amerikos piliečių Amerikoje. Pažiūrėkite į tai, ką veikia e, žurnalistai. Niekas iš mūsų nenori sugrįžti į JAV tam, kad su mumis būtų pasielgta taip kaip su Jamesu Raisinu. Tai yra labai rimta problema, nes Obama nesilaiko teiginių, jog jam rūpi apsaugoti žurnalistus. Ne, jisai kaip tik uh, įgaliojo jų pokalbių pasiklausinėjimus. Ir yra žmonių, kurie niekuomet nebuvo išrinkti į savo pareigas. Tai yra tiesiog tarnautojai, kurie kelia didžiulę grėsmę e, e, kitiems žmonėms. Europoje daug apie tai yra kalbama. Ir žiniasklaida yra tikrai fantastiškai laisva. O JAV yra nemažai leidinių, kurie yra aukštos kokybės, bet kurie pirmiausia pateikė savo straipsnius e, e, CŽV ir tik po to jos paskelbė. Ir tai tikrai yra ne, nepriimtina. Ir kai jūs bendradarbiaujate, žurnalistai bendradarbiauja su Špigeliu, e, jie mato, kad kad špigelių tikrai rūpi, tai išsiaiškinti, tai kasgi vyksta ir kad e, špiglės neberedarbiauja su slaptosiomis specialiosiomis tarnybomis. Reikia taip pat e, e, atsisakyti to mito, kad visų šių veiksmų mums prireikė po rugsėjo 11, 11-osios. Yra Shamrock programa ir FTB Coin, vykdoma Cointel Pro programa ji buvo naudojama tam, kad e, būtų e, e, šantažuojami kai kurie politin, politikai. Ir uh, Covental Pro programa leidžia jums, pa, uh, leidžia specialiosioms, specialiosioms tarnyboms įžengti mano namus, atlikti kratą ir po to pasišalinti net nepalikus jokio raštelio. Aš dėja negalėjau sakyti į visus klausimus, nes e, tai užtruktų per nelik ilgai. Obama sako, kad nereikia bijoti. Aš manau, kad, kad tai uh, įžeidžia jūs visus. Jis amerikiečiams sako, nebijokite, mes e, jūsų nešnipinėjame, bet pagalvokime, o kągi turėtų galvoti ir manyti visi kiti žemė gyvenantis žmonės. Ir mane, pavyzdžiui, tai tikrai uh, e, žaidžia ir aš atsiprašau uh, Amerikos, uh, amerikiečių vardu, nes tokie veiksmai visiškai nepriimtini civilizuotame pasaulyje ir be to jisai visiškai yra neteisus. Amerikiečiai turi ko bijoti. Aš tą sužinojau po Wikileaks, nes taikoma yra represinė sistema ir kartais uh, žmonės net bijo atsiliepti telefonu dėl to, kad jie žino, kad jų metaduomenys gali nukeliauti į kažkokią slaptąją tarnybą. Aš, pavyzdžiui, turiu fiksuotų ryšių telefoną, bet niekuomet jo nesinaudoju, nesinaudoju, jis nėra net įjungtas į tinklą. Ar naudojami šie duomenys tam, kad būtų kovojama su autokratiniais režimais, ar kad būtų pakengta tam tikroms grupėms? Taip, iš tikrų, tikrai. Ir aš buvau, pažiūrėjau, sulaikytas ir man buvo pranešta, kad, kad kai kurie mano duomenys buvo perimti, kai kurie failai buvo perimti, bet man nepasakys kokie, nu, e, ir, ir e, pareigūnai tik tai galėjo apgalėstauti, kad jie neturi teisinio pagrindo mane sulaikyti. Kars nuo karto e, kas nors suglysta, suklysta ir neaišku, ar tos klaidos yra tyčinės ar ne. Kaip galima būtų e, apsisaugoti? Jeigu jūs turite telefoną, pavyzdžiui, e, įmontuokite, įdėkite, įdėkite jame programą, programą, kur jums pasakytų, kad kažkas bando perimti jūsų duomenis. Ir uh, Svarbu yra teisės aktais užkirsti staiga galimybę e, perduoti tam, tikras, e, tam tikrų paslaugų teikimą bendrovėms, kurios yra ne ES teritorijoje, pavyzdžiui, Izraelija. Rinka uh, įvairių programų, įvairių prietaisų e, rinka e, yra didžiulė. ir nemažai programų, kurios yra kuriamos e, mūsų šalių teritorijoje, po to nukeliauja į šalis, kuriuose veikia represiniai režimai ir tenai mūsų, naudo, mūsų programos naudojamos yra tam, kad būtų persekiami žurnalistai. Žinau, pažiūrėjau, kad Tunise ir Marokė tai, e, e, e, tai buvo bandoma pakemti, pakengti žurnalistams. Taigi visos šios technologijos pasklysta po, vis, po visą pasaulį ir dažnai pritaikomos yra tais tikslais, apie kuriuos mes net nenorime kalbėti. Privatumas ir saugumas, apie tai daug ir nuolatos vis yra kalbama. Labai svarbu yra nustoti apie tai kalbėti. Nes tai yra visiškai netinkamas požiūris. Privatumas yra neatsiejamas nuo saugumo. Jūs galite turėti privatumą tik tuomet, jeigu jūs esate tinkamai apsaugotas. Uh, kai mūsų vyriausybė vykdo visiško visuotinio sekimo programas, mes negalime kalbėti apie jokį saugumą. Egzistuoja e, net ir taip vadinamoji meilės žvalgyba, veikia panašiai kaip elektroninė žvalgyba. Orumas, laisvė, ir gebėjimas veikti. Visi šie dalykai ir susiję yra su konfidencialumo, pasitikėjimo principais ir leidimu. Pirmiausia, reikia suteikti leidimą tam, kad kas nors galėtų, galėtų imtis kokiu nors veiksmų mūsų labui, net jeigu tie veiksmai jau yra skirti mums apsaugoti. Trėmėjusių e, žurnalistikų žurnalistai, kan e, gausiai dabar persikėlė iš JAV į Europą. Ir e, Europoje da, bandoma decentralizuoti da, specialių vei, žvalgybų vei, veiklą. Ir tik tai bandydami tinkamai reglamentuoti šią sritį mes galėsime ką nors pakeisti. We thank you. Ačiū, ponė Applebaumai. Jūsų atvejas tikrai labai tikinantis. Dėkojame Jums už Jūsų drąsą ir, nars, ir narsą e, savo pasisakymę. Jūs buvote labai atviras, išdėsite savo požiūrį ir įkvėpėte mus taip pat ryštingai ir atvirai imtis mūsų laukiančio darbo. Ačiū Jums už, už, tai, už Jūsų žodžius. Dabar tikrai atsiliekame jau nuo darbo tvarkės. <clears throat> Turėtume, peržiūrėjome, prisiminėme e, pranešimą dėl Echelon sistemos leidžiančios perimti duomenis Ir dabar išklausysime pona Koelio bei e, žurnalistą Duncaną Campbellą. Ačiū, kad pas mus atvykote pas mus. Prašau. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes daug laiko neturime. Turėsiu galimybės pasisakyti kitomis progomis, ponas Kembelas ne. Būtų tikriausiai, bus įdomiau klausytis jo nei, nei manęs. Noriu pasidalinti keliais pastebėjimais. Visų pirma, buvo e, nesunku pirmininkauti komitete, kuris užsiemė šelon sistemos tyrimu, e, nes e, mes rėmėmės pono Campbello parengtų straipsnių bei pat pono Šmito gebėjimais. Taigi, ešelonas, ešelon sistema egzistuoja. Joje dalyvauja penkios e, šalis JAV, Australija, Kanada, Naujoji Zelandija. E, ir tos šalis dalyjasi žvalgybinė informacija. Toliau mes įrodėme, kad žlugus Berlyno sienai ir pasibaigus šaltajam karui tarp JAV ir Sovietų sąjungos, Junktinės Amerikos valstijos perorientavo savo šnipinėjimo tinklą nuo karinių taikinių link e, civilių ir komercinių tai, taikinių. Ir jos užsijima ekonominė žvalgyba, ekonominių šnipinėjimų. Tai nėra mūsų prielaida. Mes tai įrodėme, kalbėjomės apie tai, su, kai buvome Vašingtone, susitikome su James Woolsu, buvusiu CŽV direktoriumi. 2000-ųjų kovo 23-ąją Wall Street Journal jis paskelbė straipsnį pavadinimu Kodėl, Ameri Kodėl Amerika šnipinėja savo sąjungininkus. Straipsnio pavadinimas e, nereiškia, kad ten buvo kalbama apie tai, kodėl, mes šnipin, kodėl jie šnipinėja. Iš esmės to straipsnio turinys buvo apie tai, kodėl Amerika užsi, užsima savo sąjungininkų šnipinėjimu. Ir įvyko tikrai įdomus pokalbis, kai lankėmės Vašingtone. Nepristatinėsiu tos straipsnio detaliai, galite jį pasiskaityti. Jis yra parlamento archyvose. E, me, kur yra medžiagos apie Echelon sistemos e, tyrimą. Kas, kuo skiriasi 2000-ieji ir šie laikai? Kaip ponas Kembelas, jums nebejoju e, labai argumentuotai paaiškins, ešelono tinklas tuo metu negalėjo perimti elektroninio pašto žinučių, sati, palidovų siunčiamų signalų. Vis dėlto tuo metu E, šnipai užsiminėjo konkrečią veiklą, jie šnipinėjo konkrečioje teritorijoje. Jie reikėjo šnipinėti amerikiečių piliečius, e, amerikiečiai tą daryti prašydavo kolegų Britų, kai Britai norėjo perimti informaciją. E, Britų teritorijoje tą padaryti prašydavo amerikiečių. Ponas Kembelas sukaupė daugybę informacijos apie tokį bendradarbiavimą. Mūsų komitetas sukaupė daug duomenų įrodinčių, kad toks komunikavimas vyko. O dabar, manau, jiems to nebereikia daryti, nes slaptosios tarnybos šnipinėja savo nacionalinėje teritorijoje ir dalies informaciją apie savo pačių piliečius su kitų šalių saugumo tarnybomis. Apie tai ir kalbėjome prieš keletą minučių. Uh, E, saugumo tarnybų informacijos mainai, domenų mainai yra visiškai nekontroliuojami. Ir tuoj baigsiu savo pasisakymą. Jei mums pavyko visą tai įrodyti 2000-aisiais, kodėl mes nieko nesimėme, kad pasipriešintumėme visiems šiems dalykams. Parlamentas pritarė Echelon uh, E, pranešimui likus dviems mėnesiams iki e, išpolių rugsėjo 11. -ąją. Ir, m, mm, aišku, mes buvome solidarūs su savo sąjungininkais, jungtinėmis valstijomis ir niekas tuo metu nenorėjo akcentuoti mūsų surinktų įrodymų, kad e, informacijos perimimas vyksta ir kad žvalgybinės tarnybos kom, bendradarbiauja. Ir nors mes turėjome įrodymų, kad mūsų sąjungininkai mūsų šnipinėja, niekas nenorėjo to akcentuoti. Galima teikti, kad teroristiniai išpoliai rugsėjo 11-osios ne tik pakeitė kovos su terorizmu e, sistemą, pa, ta, ta pati veikla ėmė kelti grėsmę pilietiniams laisvėms. ir to pranešimo aktualumą nustelbė rugsėjo 11-osios išpoliai. Todėl dabar, kai kalbame apie prizm sistemą, man, aš nuolatos e, išgyvenu e, tą išgyvenu e, jau matytą, jau patirtą situaciją. E, kalbame apie, gali, čia apie informacijos įvairių duomenų permimo galimybės, metaduomenų kaupimą ir technologinės galimybės. Uh, technologijas leidžiančias tai daryti. Ir dabar ponios Intvelt vardu noriu suteikti žodį ponui Campbellui. Pirmininkė, kolegos, tikrai ironiška, kad lygiai prieš 12 metų, 2001 rugsėjo 5-ąją, e, Gerhardo Šmito parengtam pranešimui parlamentas pri, pritarė vienbalsiai balsuojant ir po to netrukus įvyko išpoliai Amerikoje ir teroristai uh, siekia sunaikinti mūsų pilietinės laisvės. Net prieš Edvardui Snaudenui e, demaskuojant e, kai kurias e, sistemas, kai kurias programas, žinojame, turėjome informacijos apie tai, kad e, tos penkios valstybės minėtos nekartą šiandien keičiasi informacija. Net tais metais, kai rengėme ataskaitą, paaiškėjo, kad Junktinė karalystė e, Anglijos šiaurės vakaruose e, užbaigė kurti infrastruktūrą, kuri leidžia perimti visus duomenys, ne tik metaduomenys. Ten pastatytas bokštas, kuris leidžia e, perimti informaciją ir e, identifiku, aptikti radijo dažnius. Deja, tas bokštas buvo labai matomas, o čia matote e, vyriausybės ryšių e, centrą, būstinę, kur e, apdarojama visa informacija interneto ryšių e, surenkama informacija ir tame centre e, jis saugoma tris dienas. Viršuje matote pastatą, kuris skirtas tempora programai dešimtojo dešimtmečio viduryje mm, surinkome duomenų apie tai, kas vyksta jungtinėse valstijose, kaip optinis, ko optinio ryšio, optinio kabelio ryšis leidžia įsiskverbti į internetinius, e, internetinio ryšio duomenis, perimti turinį. Ir tik 2008-aisiais e, žurnalistai e, paskelbė straipsnį apie planus e, skirtus inter, šnipinėjimui internete, internetinių komunikacijų perėmimui. Tai, kas yra tempora projektas. Echelon sistema tiesiog išaugo ir e, pakeitė pavadinimą. Jį dabar vadinasi Fornsat. Tai yra Edvardo Snaudeno e, perduotas skaidrė. Galbūt dviejų metų senumo informacija, nes čia pažymėtas renginys Vokietijoje, kuris yra uždarytas. Matote, yra naujos stotis Dan Indijoje, Tailandė, e, Brazilijoje ir viską kontroliuoja arba jungtinės valstijos arba jungtinė karalystė. O mane taip pat yra stotis, kuri e, e šnipinėja vidurio rytus. Tačiau tai tik maža e, sistemos dalis. Ir iš tikrųjų ešalon sistema buvo palyginti nedidelė, lyginant su ta pažanga, kuri padaryta ir kas sukurta pasitelkus naujausias technologijas. Čia vėlgi iš Snaudeno pateiktų dokumentų tokia stotis yra Japonijoje Ir apie panašią stotį mes rašėme 2000-ųjų ataskaitoje. Ponas Šmit išnagrinėjo turimus duomenys ir pareiškė, kad ji iš tikrųjų egzistuoja. Įdomiausia yra su, suvokti, kaip, iš kur ateina informacija ir duomenys ir kaip ir kaip e, dirba internetinių duomenų apdorojimo sistema, kuri, dengia, kuri apima visą planetą. XKISCO sistema, apie ją kalbėjo Applebaumas. Ji e, ji rengia, ji pateikė duomenys, kurie, kurie atrodytų pažįstami žmonėms užsiimantiems kompiuteriais, bet ta sistema apdaroja kelių kompiuterių duomenys. Ir duomenys į tą sistemą yra. Patenka, pavyzdžiui, per FornSight e, sistemos, iš FornSight sistemos. Uh, Toliau SSO svetainė e, specialiosios oper, specialiųjų operacijų svetainė. E, operatyvinės tarnybos naudojasi e, tokiu ryšiu, kad įsiskverbtų į komercinius, kad išgautų komercinio tipo duomenis. Ir F6 E, būstinės svetainę. Ta tarnyba e, vadovauja duomenų perėmo, perėmimo centrams e, ambasadose, diplomatinėse atstovybėse visame pasaulyje. Tokių e, taškų yra apie 80 visame pasaulyje. Svarbiausias dalykas yra e, optinis kabelis, e, kuris yra nutestas po vandeninu ir kuris jungia visus tuos taškus. Kaip paaiškėjo Snaudenui pateikus, demas, pateikus informaciją, Jungtinė karalystė bandė apriepti, apraizgyti savo tinklais visą internetą. Ir nuo 2010-ųjų berots tik tai 18 pagrindinių optinių kabelių pasiekiančių Junktinės karalystės krantus naudojami informacijos išgavimui. Kiti kabeliai dar gal, kitus kabelius dar galbūt neįsibrauta. Ir matote čia pažymėtą tašką, kuris yra Anglijos pietvakariuose. Ir panaudojamas papildo, panaudot papildomą, papildomai nutiestą e, plu, optinį kabelį, e, duomenys e, keliauja į vieną iš apdorojimo centrų. Dar vienas surprizas. Dar viena organizacija prisijungė prie penkių uh, valstybių organizacijų tarnybų. Ir viena stambiausių, tai yra viena stambiausių e, partnerių e, Junktinės karalystės ryšių centro ir tai yra Švedijos FRA tarnyba. Ji taip pat apeina galiojančius e, įstatymus, kad e, panaudotų e, po vandenino arba jūrų dugnu nu, nutestais kabeliais. Jo, ji turi savo centrą Göten, Göteburgo saloje. Š, e, Švedija užtikrina prieigą prie tų e, ryšio galimybių, kurių neturi kitos projekto dalyvės. Ir tai, taigi, tai manoma tik aktyvaus Švedijos dalyvavimo dėka. Ji yra tikrai aktyvi partnerė ir dalyvė. sistemoje naudojami koduoti pavadinimai, e, kurie žymi programos dalyvius įvairiose šalise. Ir paprastai perimant informaciją e, sukūriamas papildomas kodas. Ši informacija padeda suvokti e, projektų mastą. Jie apima visą planetą. Ir dabar tiesiog galima selektyviai e, atsirinkti, e, kokią informaciją norima perimti ir ją tikslingai pasiekti. Dar vienas informacijos rinkimo centras Raudonosios jūros regione. Čia matote Echelon e, sistemos centrą, kuris yra, kurio pajėgumai išplėtoti. Renkant informaciją miestuose, F6 e, projekto kontekste e, informacija renkama ambasadose. E, pastatai yra apklojami plokštėmis, kurios yra nepralaidžios ryšiui, kurios neleidžia prasiskverbti įvairiems signalams ir jos tampa tinkamos to, tokiems projektams. Girdėjau, kad Edvardas Naudenas dirba va, tokioje domenų perėmimo, viename, vienoje iš domenų perėmimo stočių. E, Čia matote Kiprą, taip pat Rusijos federacijos, ambasada Rusijos federacijoje, Junktinių valstybių ambasada Briuselyje, kuri atrodo pakankamai nekaltai, bet pažiūrėkite, kaip viskas atrodo iš viršaus. Pamatysite, kad yra papildoma struktūra ir galbūt jie dabar netgi mūsų klausosi. Kalbame apie didžiulę, didžiulius integruotus informacijos ir domenų perėmimo pajėgumus, kurie yra sujungti į vieną sistemą. Ir kai 2000-aisiais nagrinėdami situaciją mes manėme, kad yra viena sistema, dabar matome, žinome apie tai, kad egzistuoja penkios susijungtos sistemos, kurios vienu metu gali rinkti sistemą, atsiprašau, gali rinkti informaciją ir duomenys iš palidovų, taip pat pasitelkia kabelį, taip pat įsilauždami į įvairias kompiuterinės, įvairius kompiuteri, kompiuterius, taip pat tai vadinama tinklų panaudojimu Yra daugybė būdų perimti duomenis iš e, vyriausybių. O dar viena duomenų perimama ir kaupimo sistema yra PRISM sistema. Tie, kurie turėjo laiko ir pasidomėjo Washington Post pasirodžiusių straipsnių, kuomet Snowdenas paskelbė savo informaciją. E, tai ne tik NSA e, globojama programa, taip pat FTB, ten tos programos ak, duomenų aktyvi klientė yra, yra ir FTB. Beveik nieko e, nepaskelbta apie palidovinio ryšio poveikį mūsų komunikavimui. palidovai, kur, e, kurie yra kurie yra tam tikrame aukštyje, gali labai nesunkiai ir labai tiksliai e, perimti informaciją. Taip pat nieko nepasakyta apie labai tikslinę, e, specifinę e, žvalgybinę informaciją ir jos rinkimą. E, Taigi per 12 metų rizika ir žala daroma e, masinio duomenų rinkimo labai išaugo. Atsirado galimybių rink, masiškai perimti ir rinkti duomenis. Kai kas dar to nežinojo, tie, kas nebuvo susijęs su žvalgybinė, e, žvalgybinėmis sistemomis. Iš esmės visa žmonija yra tarsi sujungta ir, ir stebima. E, tai, kad Jungtinės karalystės ryšių centras norėjo e, dėkti internetinių duomenų perėmimo projektą, jo, to projekto mastai yra išties kvapą gniaužiantys. E, jau kurį laiką įtarėme, kad, yra, kad galima įsilaužti į kompiuter, kompiuterių sistemas ir kad tai daroma. Kokios problemos mums iškyla? Jungtinių valstijų konstitucija ir teisių e, bilis, bent jau jo ketvirtasis pakeitimas e, nuo Franko Church komiteto pirmininkavimo laikų e, buvo pasitelktas sprendžiant tokius atvejus kaip šis. Tačiau dabar e, pamatėme, kad šnipinėjimo veikla prieš mus es piliečius yra visiškai nekontroliuojama. Ir daugybė saugiklių nepasiteisino. Junktinių valstybių nevyriausybinės organizacijos draugė su vyriausybinėmis organizacijomis tik palaipsniui suvokė tarptautinės žmogaus teisų deklaracijos svarbą. Taip pat aktualu pasirašyti papildomą politinių teisių hartijos protokolą. Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse valstijose, e, į bet kur tos stebėjimo, šnipinėjimo sistemos ga, gebančios įskverbti bet kur turi būti kontroliuojamos, laikantis e, e, įsitvirtinusių patvirtintų normų. Tai yra teisingumo sistemų normalaus funkcionavimo vienas iš kliuvinių tos visatmančios sistemos. Ir pažvelgus atgal, pamatysime, kad ešelon sistemos pradžia yra 1968-ieji. Ja dienos šviesą išvilkau aš pats 1998-aisiais. Vėl grįžtame prie jos. Tačiau tais laikais kompiuteriai buvo labai primityvūs dalykai. Ir tuo metu buvo naudojama dictionary sistema, tačiau ji dabar tapo visiškai nebeaktuali ir nereikalinga. Labiausiai pribloškiantis dalykas yra tai, kad bet kokių duomenų kaupimo pateisinimas be jokio leidimo yra pateisinamas ir e, veikia pusiau automatizuoti procesai. Technologija pati viską daro. Atrodo, kad duomenų kaupimu apie mūsų privatų gyvenimą, už, už duomenų apie mūsų privatų gyvenimą kaupimą bus atsakinga atsakingi robotai, o agentai tik iš dalies juos kontroliuos. Taigi tokia yra naujoji žmonijos istorija ir mes nebejoju atinančiais mėnesiais bandysime tai suvokti ir tai įsigilinti. Galiausiai kalbant apie balansų, balansą ir pusiausvyros užtikrinimą, žinoma, mes neįtikinsime jų atsisakyti visų sekimo galimybių. Ir kai kuriais atvejais renkami duomenys padėjo užkardyti teroristų išpolius. Bet pastaruos, per pastaruosius tris, tris mėnesius paškėjo štai kas, kad kontrolės ir saugiklių sistema yra svarbiausias dalykas, kuo privalo pasirūpinti demokratiškos visuomenės. O Europai siūlyčiau uh, užtikrinti saugę buveinę Edvardui Snowdenui, kuris mums suteikė tiek neįkainojamos informacijos. Ačiū. Thank you, Mr. Campbell, for... Dėkuoju panu Campbellui už labai įdomią, bet uh, uh, į depresiją varančią prezentaciją panašu, kad mes visiškai net, net piršto negalime pajudinti be kieno nors žinios. Kolegos, turime 10 minučių. Mes praktiškai valandą vėluojame. Aš norėčiau suteikti žodį Klodui Morais, jis yra mūsų pranešėjas, gal jis galėtų apibendrinti šį renginį ir gal šešėliniai pranešėjai labai trumpai galėtų pasisakyti, jei jie mano, kad tai yra reikalinga. Klaudai, gerai? Gerai, ir po to šešėlinį pranešėjai gaunu po vieną minutę. Aš turiu galvoje tuos, kurie nori pasisakyti. Axel Foss. Ne, kalbėkite tik, jeigu uh, manot, jog tai yra reikalinga. Karlosai kalbėjo reikis apie ešelon pranešimą. Kodėl iš to nekilo jokių kitų pasiekmių? Aš atsimenu pranešimą dėl ešelon. Ten buvo kilę daug juridinių sunkumų, kad būtų galima ką nors nuveikti ES lygmenių. Ir man nesusidarė toks įspūdis, kad daug kas pasikeitė, kai žiūriu, kokia situacija susiklostė dabar. Bet norėčiau išgirsti tavo nuomonę šiuo klausimu. Ačiū, kad taip trumpai pavyko pasakyti. Albertai, prašau. Dėkoju. Labai įdomios pastabos. Tikiuosi, kad visa ši informacija taip pat e, bus žinoma ir piliečiams, nes man susidaro įspūdis, kad nepakanka informuoti tik čia, šiame, šioje salėje esančius asmenys. Ekskiskos sistema, ar jums yra žinoma, ponė Kembelai? Ar galėtumėte pasakyti, kokios valstybės turi prieigą prie tos sistemos? Ir kokiam kontekste yra panaudojama Echelon programa, e, prismų programa. Man tai yra tiesiog iš tų dalykų, kuriuos noriu žinoti, ponė Intvelt. Korenilija Enst. Minutė, prašau. Dėkoju. Aš manau, kad iš tikrųjų, besibaigiant darbo dienai, nėra labai džiaugsminga išgirsti, kas įvyko nuo tada, kai buvo pareiktas pranešimas dėl ešelono programos. Turiu vieną klausimą. Ką galėtumėte patarti mums? Susidurim su tuo dideliu klausimu. Kokį kokį požiūrį turėtume pasirinkti vykdami savo tyrimą, nes iš savo patirties turbūt galėtumėte mums duoti tokį patarimą. Norėčiau suteikti žodį ponui Kembelui atsakyti, o paskui Klodui Morai suteiksime žodį baigiamosiams pastaboms. Um, I think I should respond just to Mr. Hablek's question on XKey score. Aš atsakysiu į klausimą apie XKey uh, score. Ta programa ima duomenį, perėmė duomenį, e, funkcijas iš ešelono programos. Ekskisko sistema yra amerikiečių tai sistema. Jungtinė karalystė turi savo sistemą, kuri yra susijusi su tempora projektu ir ji panašu, kad veikia. Iš Amerikos bendrovės buvo įsigyta įranga Ir panašu, kad viskas veikia. Šios duomenų bazės yra integruotos ir mes žinome iš Guardian laikraščio, kad NSA naudojo Britų turimas ir tvarkomas duomenų uh, bazės. Jūs pamatysite, kad XKeykod sistema naudojama yra daug kur. Uh, jei pažvelgsite į žemėlapį, daug raudonų taškų pamatysite, tačiau labai gali būti, kad tais taškais yra pažymėtos JAV ambasados e, įvairiose šalise. Ekskiskų programos naudojimas už penkių e, sustrimo pasirašysių šalių ribų nėra e, dokumentais patvirtintas, Indija, Izraelis, Švedija ir Prancūzija. Dar gal galima būtų manyti, kad ir šiuose šalyse veikia ši sistema, bet čia yra tik tai spėlionės. Bet mes galime nebejoti, jog, jog penkios e, valstybės, ar, e, kurios yra JAV sąjungininkės, aktyviai naudojasi šią sistemą. Ir Ir dabar JAV skirtingai nei Jungtinė karalystė viešino vis daugiau informacijos e, apie tai. NSA viešai yra paskelbiusi, kad bendradarbiauja oficialiai su 30 valstybių. Tai reiškia, kad 30 šalių gali ko gero gauti duomenės iš ekskisko programos. Dėkoju. Karlas Kaulė, jūs galėtumėt gal teisinius ir pagrindinius šio klausimo aspektus pakomentuoti. Dėkoju. Tiek daug klausimų, apie kuriuos mes šiandien kalbame, nėra reglamentuojami ES teisino, bet Europos parlamentas gali pateikti savo rekomendacijas ir mes galime įvardyti tas šalis, kurios e, netinkamai elgesi. Jau esame panašiai e, pasielgę praeitėje. Ja Ir turime raginti ją pasirašyti tarptautinės e, konvencijas, kurios dar yra JAV nepasirašytos. Ir šie klausimai gal ir neįeina į mūsų kompetenciją, nedaug galiojimų turime ši, e, šiais klausimais, bet galime pasinaudoti savo ryšiais tam, kad padarytume spaudimą kitose uh, organizacijose ryšiai tarp Europos parlamento, Europos komisijos ir mūsų atstovybių visame pasaulyje. Tai yra mūsų e, funkcinis tinklas ir mes galime teikti rekomendacijas ir taip išreikšti savo nuomonę, nes, kaip sakiau, mes neturime e, įgaliojimų teisės aktais reguliuoti šios srities, bet galime tvirtinti rekomendacijas. Ponui Maraiš aš pasiūlyčiau uh, E, sus, e, panagrinėti 44 rekomendacijas, kurios buvo parinktos e, atliekant ešilon tyrimą. Gal kai kurios iš jų yra pasenusios, bet tiek daug iš tų rekomendacijų turėtų būti pritaikytos ir šiandien, galėtų būti pritaikytos ir šiandien. Tikrai ir stebėtina, kiek daug iš tų 43 rekomendacijų vis dar yra aktualios. Dėkoju galime baigti jau šį renginį. Šiandien aptarėme tris klausimus apie visų šių programų e, poveikį žiniasklaidos laisvei, specialių tarnybų vykdomos sekimo programos ir ko galima būtų pasimokyti iš tyrimo dėl ešelonų programos. Ir dabar sutikiu žodį Klaudui Moraisui, kad jis apibendrintų e, mūsų diskusiją šiais tris, trim klausimais. Dėkoju. Aš žinau, kad laiko turime mažai ir todėl aš kalbėsiu labai trumpai, ilgai net, e, nekomentuosiu to, apie ką kalbėjome. Aš tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad daug kas mūsų klauso, klausosi internetu Ir Tai yra pirmasis mūsų tyrimas, ir atsižvelgiant į e, mūsų darbo grafiką, komentuodamas mūsų darbo grafiką, aš galiu pasakyti, kad mes atliksime savo uh, tyrimą per keturis mėnesius. Visos, ank, visi anksčiau vykę, uh, vykdyti tyrimai užtrukdavo kol kas ilgiau. Šilono tyrimas, pavyzdžiui, truko uh, vis, visus metus. Uh, 2014 m. sausio mėnesį plenarnėme posėdėje mes balsuosime dėl šių, šio tyrimo išvadų, o komitete balsuosime gruodžio mėnesį. Taigi šešėliniai pranešėjai ir kiti parlamento nariai turės dirbti labai sparčiai. Bet mes e, turime e, iš karto kipti į darbą ir iškelti savo labai aukštą didelį svarbų tikslą. Mes matom, kad pateikėmi klausimai buvo tikrai aukštos kokybės. Ir kaip apibendrinimas visas tas tai diskusijas galiu pasakyti, kad, kad reikia elgtis ambicingai. Ešilonas sužlugo dėl rugsėjo 11 įvykių. Jau tą girdėjome iš pono Koelio šiandien. Taigi turime elgtis objektyviai ir ambicingai. Aš ne, neapibendrinsiu to, apie ką mes kalbėsime. Aš tik tai galiu pasakyti, kad uh, per šiuos keturis mėnesius aš elgsiuos kur kas drąsiau ir ambicingiau nei kada nors anksčiau. Per kitus keturis mėnesius mes e, be abejo negausime visų empirinių duomenų, tačiau aš nebejoju, kad mes vis tiek turėsime pakankamai informacijos tam, kad jei, jei nusekliai uh, e, tirsime visus įtarimus ir jei įsiklausysime į ekspertų nuomonę. Jau šiandien išgirdome, kad e, po Ešilon tyrimo pateiktos rekomendacijos nebuvo įgyvendintos dėl, e, dėl tam tikrų aplinkybių ir aš manau, kad tai buvo labai svarbu išgirsti tą šioje salėje. Taigi, ponė pirmininkė, vyks, e, yra numatyta surenkti nuo 12 iki 15 e, e, tyriamųjų posėdžių, kitas po toks posėdis vyks Strasbūrė ketvirtadienį, visi šie posėdžiai bus transliuojami internetu, viskas bus daroma skaidriai, visos rekomendacijos posėdžių protokolai bus viešai skelbiami. Taip, kaip ir galime tikėtis, atsižvelgiant į šio tyrimo pobūdį. Dėkuoju visiems, kas atvyko į šį mūsų renginį. Dėkuoju. Galime baigti e, šį mūsų renginį. Kaip ir pasakė Klaudas Morajas, kitas e, posėdis vyks e, ketvirtadienį Strasbūrė ir prasidės 10 val. Dėkuoju Jums visiems už dalyvavimą.